Bueno, vamos a empezar. Buenos días. Labą dieną. Labą dieną, kolegos. Pradėkime darbą. Šiandien mūsų laukia intensyvus darbas. Prasidėkime, e, pradėkime savo posėdį nuo darbo tvarkės projekto tvirtinimo. Jei nieks neprieštarauja, tai darbo tvarkę patvirtintume. Tikiuosi, kad perskaitėte praėjusių posėdžių protokolus. Jei jiem neprieštaraujate, tai juos taip pat tvirtiname. Turiu šiek tiek informacijos. Bet gerbdama kolegas iš INTE komiteto ir pona Langė, dabar tos informacijos neteiksiu. Mm, šiek tiek vėliau ją pateiksiu, o dabar iškart pereikime prie bendro klausimo, kuris numatytas šiandien ryte. Tai E, klausimas skirtas labai įdomiai temai, kuri domina ir nevyriausybinės organizacijas, ir specialistus, ir šiaip e, piliečius. Ir tai yra žmogaus teisės ir sekimo technologijos. Šis e, klausimas bus svarstomas nuolat per artimiausią ateistį, nes susidomėjimas skaitmeninėmis sėkimo technologijomis visuomenėje yra labai didelis. Daugelis jūsų mm, turbūt nemažai žino apie šias technologijas ir aišku, kad jos gali tiesiogiai paveikti žmogaus teisų apsaugą tiek Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų. Šiandien mes pakalbėsime apie sėkimo technologijas, kurios yra eksportuojamos iš Europos Sąjungos ir apie tai, kaip jos gali būti naudojamos šalise, sekti asmenis, opoziciją judėjimus, kurie protestuoja prieš esamą valstybės struktūrą ir pabandysime pakalvoti apie tai, kaip galėtume kontroliuoti šią situaciją. Pirmą e, klausimo dalį ves ponas Leng, e, Tartutinės priekybos komiteto pirmininkas, o aš e, po to pirmininkausiu antrai klausimo daliai, kuri bus labiau skirta žmogaus teisų pažeidimams. Marija Džesakė yra pranešėja šiuo klausimu, o dabar pirmiausia norėčiau suteikti žodį ponui Lang ir poniai Čakė, kad jie pristatytų pirmąją mūsų diskusijų dalį. Ir labai dėkoju gerbiamui Langė kad jis sutiko pirmininkauti e, šiame klausime ir manau, kad tai reiškia, kad mūsų abu komitetai planuoja glaudžiai bendradarbiauti ir draugauti. Dėkui, Elena, dėkui e, visiems. Iš tiesų, Tarptautinės prekybos komitetas atsakingas už prekių eksportą mes esame išsamei svarstę dvigubos paskirties prekių klausimą. E, tai apima ir įvairią techninę įrangą, ir įvairias technologijas, kurios gali būti naudojamos ir gerais, ir blogais tikslais. E, turint galvoje mūsų gyvenimo skaitmenizaciją ir techninė įranga, ir programinė įranga, ir žinios Visi šie dalykai yra susiję su dviejopos paskirties prekiamis ir jų eksportu. Ir aišku, kad mes Europos Sąjungoje nenorime būti atsakingi už tas prekes, kurios yra eksportuojamos iš ES ir po to naudojamos žmogaus teisėms pažeisti, ypač kalbant apie techninę ir programinę įrangą su tokia įranga yra e, būtent susiję daugelis tokių galimybių, galimybių e, prisidėti prie e, žmogaus teisų pažeidimo. Tokios priemonės gali būti naudojamos ne tik prekybiniais tikslais, bet sekimui, tiek teisėtam, tiek neteisėtam. Pramonėje e, tokios technologijos gali būti naudojamos intelektinės nusavybės teisėms apsaugoti. Taigi e, tokia įranga, e, techninė, programinė, žinios turi labai plačią naudojimo paskirtį. Ir pirmoje mūsų klausimo dalyje mes pakalbėsime apie tokių prekių eksportą. Prieš suteikdami žodį ekspertams, aš norėčiau dabar suteikti žodį pranešėjai. Dėkui, sveikinu visus šiame jungtinėme klausime. Dėkoju žmogaus teisų pakomitečio ir tarptautinės prekybos komiteto pirmininkam už tai, kad E, surinktas toksai klausimas. E, labai gerai, kad galėsime išklausyti specialistų. E, tikrai jų žinios prisidės prie mūsų darbo šioje srityje. Aš dirbu šioje srityje nuo 2009 metų ir aiškinosi, kaip tokios skaitmeninės technologijos gali paveikti žmogaus teisų apsaugą. Manau, kad labai svarbu taip pat ir pakalbėti apie tai, kaip žmonių teisės turėtų būti labiau užtikrinamos naudojantis šiomis naujomis technologijomis, vystantis intele, internetui ir kitoms šiolaikinėms technologijoms. Nes šios technologijos internetas užtikrina susirinkimų internete laisvę tos technologijos e, pakeitė galimybę e, gauti žinias, prieiti prie žinių, e, taigi jos iš tiesų gali prisidėti prie didesnės žmogaus teisų apsaugos ir ES turėtų tą skatinti, bet iš kitos pusės, jei nėra atitinkamos politikos šioje srityje, tai tokios technologijos gali neigiamai paveikti žmogaus teisės. Mes e, galėjome išmokti daug pamokų iš arabų pavasario ir kitų nesenų metų įvykio ir matėme, kad stebėjimo technologijos pakenkia žmogaus teisėms, jų saugumui, e, įsilaužimai, kompiuterių įsilaužimai, įsilaužėliai į e, didžiausių uh, valstybinių ar įmonių kompiuterinės sistemas uh, parodė, kad dažnai tie įsilaužėliai naudojasi tomis technologijomis, kurios yra sukurtos Europos Sąjungoje. E, taigi tokios technologijos yra ir pavojingos, jei jos atsiduria negerose rankose. Šiandien mes pakalbėsime apie e, stebėjimo technologijas ir žmogaus teisės trečiosiuose šalise, bet tai nereiškia, kad ES šioje srityje nėra jokių problemų. Ir čia mes turėtume pakalbėti apie ES vidaus politiką ir mm, jos įtaką uh, už ES ribų. Uh, pramoninis špionažas irgi noriu pabrėžti, kad Europos Sąjungoje sukurtos technologijos neturėtų būti naudojamos pramoninio špionažo tikslais. Mes turime suprasti, kad E, technologijų vaidmuo nėra trukdyti teisę tai priekybai ar apsunkinti smulkaus ir vidutinio verslo darbą, bet skatinti e, teisėtą e, prekybą ir kitą teisėtą veiklą. Ir eksporto kontroliai turėtų būti naudojamos moderniausios technologijos ir čia ES galėtų tapti vadovaujančią jėgą E, turint galvoje ir mūsų reglamentą, kuris reglamentuoja dvigubos dviejopos paskirties prekių eksportą. Mūsų politika turi būti kryptinga, netrukdyti e, teisėtam technologijų naudojimui ir tam, kad žmogaus teisų gynėjai, žurnalistai, aktyvistai galėtų apsisaugoti nuo sekimo pavyzdžiui, naudojant įvairias kodavimo ir šifravimo sistemas. Technologijos labai lengvai gali būti eksportuojamos, nereikia nei konteinerių, nei laivų, tiesiog e, vienas pelėš e, klavišos pustelėjimas ir technologija yra eksportuojama ir jos padariniai nebūtinai visuomet būna palankus. Europos Sąjunga yra ta platforma, kurioje turėtume siekti, kad būtų sudarytos vienodos uh, veikimo šioje srityje taisyklės visoms įmonėms. Ir čia reiktų skirti nemažą dėmesį prekybai, kad technologijos neprisidėtų prie žmogaus teisų pažeidimo, reiktų žiūrėti, kas perka sekimo E, technologijas ir turime pagalvoti, kokias sekimo technologijas galima teisėtai parduoti ir pagalvoti, kokių technologijų negalima, kokiom vyriausybėm ir valstybėm parduoti, kad jos nebūtų naudojamos žmogaus teisų pažeidimams. Mes turime galėti vertinti prekybos teisėtumą. Matėme, kad pasaulyje situacija gali keistis labai greitai vyriausybės, valstybės, <clears throat> vyriausybės gali žlugti dėl uh, teisėtų protesto demonstracijų. Taigi mums reikia nuolat neišleisti situacijos iš akių ir nuolat sekti, uh, kokie mūsų standartai ir kaip jie atitinka situaciją. Dėl to reikia didesnio koordinavimo tarp uh, gynybos departamentų ir kitų departamentų uh, E, tiek valstybių narių lygių, tiek ES lygmenių, kad jų visų šių tarnybų sprendimai būtų koordinuoti. Turime taip pat skatinti e, šios rinkos inovacijas, nes tai prisidėtų prie ES e, konkurencingumo stiprinimo po NSA skandalo, nacionalinės saugumo agentūros skandalo matėme irgi, kokias pamokas čia galime išmokti. Tai tiek trumpai norėčiau pasakyti, pristatydama mūsų klausimą. Labai dėkoju ekspertam, e, kurie atvyko, dėkoju e, žmogaus teisų pakomitečio ir tarptautinės prekybos e, komiteto pirmininkams ir noriu pabrėžti, kad ES išmani politika šioje srityje turi atspindėti realią situaciją ir jos vystimas tiek ES, tiek visame pasaulyje. ES turėtų būti lyderė žmogaus teisų apsaugos rytyje, e, tuo pat metu skatinti tokių technologijų plėtrą. Ačiū pranešėjai poniai Šakė ir dabar turim tris ekspertus, jiems nedelsdamas ir suteiksiu žodį aštuonias minutės kiekvienam O po to tada žodį suteiksiu komiteto nariams, kad e, galėtumėt pateikti klausimų. E, vieną minutę kiekvienam nariui skirsiu, nes laiko turim nedaug. Pirmiausia, man labai malonu Jums pristatyti poną Ben Wagner. Jis iš Viedrynos universiteto, e, kaip tik domisi žmogaus teisų klausimais. Labai ačiū komitetui, kad surengė čia sesiją. Ačiū e, nariams. Iš tikrųjų, taip e, dabar matau, kad e, tie daugiau klausytojų negu vietų ir tai rodo, kaip šis klausimas rūpi ES lygių. Dabar pasižiūrėkim, pereikim prie kitos skaidrės žmonės e, demonstruoja šalia Italijos e, bendrovės, kadangi 2011 metais per sukilimą Sirijai perduota tam tikra programinė įranga. Ir dabar šiaip jau vyriausybės ne, ne iki galo sužinojo, kas buvo ir todėl žurnalistai, net vyriausybinės organizacijos ėmėsi reikalo ir prasidėjo viešos diskusijos. Na ir dabar matom, kokios yra stebėsenos tekimo sistemos, kurios naudojamos žmogaus, prie žmogaus teisų aktyvistus. Ir matyti tos šalis, pasaulio dalis, kuriuose naudojamos tokios technologijos prieš žmogaus teisų gynėjų atsiprašau vertėjų ir kartu klausytojų, kad kalbu per greitai. Dabar toliau. Matot, kokia padėtis, kas vėlgi pateikia informaciją apie tokius reiškinius, nes e, šiaip jau vyriausybinės tam tikras reglamentavimo institucijos ne, ne iki galo suvokė. Pasižiūrėkim Vokietijos atvejį ir kartu dvi Prancūzijos e, bendrovės, FIDE, FIDE aš, e, Prancūzijos nevyriausybinė organizacija E, vėlgi, kuri e, šiaip jau tyria ir, ir traukia atsakomybę dvi prancūzijos bendroves, kurios, kurios teikia sėkimo technologijas e, kitų šalių vyriausybėms. Dabar pasižiūrėkim toliau. Iš tos skaidrės matyti tos visos vietos, kur eksportuojamos Europos įvairios sėkimo technologijos ir matom, kiek pasaulyje tokių vietų yra. Ir dabar kaip tai daroma. Čia bendras vaizdas ir matyti e, reglamentuoti ir nereglamentuoti sėkimo technologijų eksportai. Mėlyna, mėlynos, e, mėlyni stulpeliai rodo teisėtus eksportus ir e, raudoni rodo būtent kokia tendencija tokių ne, ne, nereglamentuotų E, eksporto kontrolės ir jų dydis padidėjo nuo 2010 metais. Ir vėlgi čia buvo paminėtina šiame kontekste Vokietijos bendrovė. Tad matyti, kad iš tikrųjų reikia spręsti reglamentavimo problemą. Toliau iš kitos skaidrės matyti, kad čia galima kalbėti apie visas šalis Pavyzdžiui, Tuniso e, stebėsenos e, infrastruktūros. Aš stebėjau šitą šalį ir matyti, kad Europos bendrovės labai aktyvios. Toliau filtravimo sistemos e, ir kartu apimamos visos tiesiog grandinės. Ir Tuniso vyriausybė remia įvairios Europos bendrovės, tam, kad būtų galima tiesiog palaikyti tas sistemas, čia tiesiog e, yra tam tikra visa ryšių grandinė, tam tikrais atvejais e, bendrovės gauna tiesiog savotiškas yra kainų nuolaidas tam, kad jos galėtų išbandyti savo technologijas e, Tunise. Toliau. Kodėl mums tai turėtų rūpėti, turėtų rūpėti šio komiteto nariams. Ir e, Maryčias Šakis ir kitų kolegų dėka šis klausimas dabar svarstomas e, čia komitete, kitur. Bet e, klausimas, ką keičia tos technologijos. Tad dabar skirtumas yra toks, kad nuo technologijų nukenčiantis žmonės aiškiai apie tai kalba jie, jie iš tikrųjų e, tiesiog gali būti geriau girdimi. Ir dabar vėlgi tokie atvejai dabar geriau dokumentuojami, tiesiog e, įvertinama technologijų neigiama, neigiamas poveikis žmogaus teisų padėčiai. Ir toliau galima kalbėti apie savotišką e, nevyriausybinio organizacijų koaliciją. Jų organizacijų atstovų yra čia šioje salėje. Tad e, įvairūs aktyvistai, nevyriausybinės e, organizacijos kreipia dėmesį į šį klausimą, įvertina technologijų neigiamus padarinius. Kartu e, dėl to dabar e, keičiasi ir bendra politika. Antai prieš keliarius metus dabar jau imtasi vadinamojo Vasenar arrangement, Vasenar sistemos. Tad iš tikrųjų daroma tam tikrų žingsnių, kad būtų galima pakeisti padėtį ir kartu Europos Sąjunga atnaujino atitinkamą šios ryties reglamentą. Aš kaip tik kalbėjusi su pramonės atstovais, vyksta dabar diskusijos E, šią temą e, ir visa tai rodo, kad ES rimtai vertina žmogaus teisų padėtį, e, žmogaus teisų padėtį kartu tokiuose srityse kaip priekybos ir kitose. Toliau. Yra vis dėlto bendrovių, kurios, kurios tebe užsima tokią veiklą ir tokie nutekėję dokumentai būtent tokius atvejus ir rodo. Kartu čia kalbama apie galutinio vartotojo licencijavimo susitarimus tam, kad e, ir e, tai, padėtis iš dalies pasikeitė, tačiau aš nesakau, kad viskas yra dabar tobula, reikia imtis nu, daugiau žingsnių. Labai svarbus yra skaidrumas nes dažnai diskusijos apie eksporto kontrolę vyksta už uždarų durų. Taip nėra Europos Sąjungoje, bet taip yra daugiausia kitur. Bet dabar dėl to kaip tik buvo priimtas tas Wassenaar arrangement ir panašiai. Ir būtent e, dėl to, aišku, reglamentavimo procesas, procese nėra atskaitomybės, nėra skaidrumo. Tad į tokias diskusijas, į šios procesus reikia geriau įtraukti pilietinės visuomenės atstovus. Ir toliau. Dar yra daugybė klausimų susijusių su kodavimu. Labai svarbu pabrėžti štai ką, kad dvigubos paskirties prekių eksporto kontrolė dažnai susijusi su užkodavimu ir kalbam apie nepriimtiną žmogaus teisų suvaržymą. Dabar užkodavimas E, aišku, e, yra vienas tų būdų e, tiesiog apsaugoti tam tikrą, ap, ap, užkodavimas yra vienintelis būdas, kuriuo gali griebtis žmonės, norėdami apsaugo, apsisaugoti. Ir toliau, apibrieštys. Dabar yra daug įvairių apibrėžčių, kurios aptarinėjamos įvairiuose forumuose, antai kibernetinės įrangos, stebėjimo technologijos, e, žmonių sauga ir panašiai. Čia iš tikrųjų kalbama apie skirtingas apibrieštis ir kurios suponuoja skirtingus dalykus, bet reikia suvokti, ką reikėtų reglamentuoti, kaip reglamentuoti. Pirmiausia, reikia, aišku, šlifuoti toliau e, apibrieštis, kad šios būtų aiškios, kad būtų aišku, apie ką kalbama. Ir kaip sakoma, e, kaip sakė pirmininkas, kad negalima leisti, jog būtų pažeidinėjamos žmogaus teisės, e, nustatinėjant eksporto kontrolę. Uh, labai ačiū už tą labai greitą pristatymą, tikrai įdomų pristatymą, kurį baigėte laiku. Dabar žodis ponui Kristian Hoicher, kuris yra informacinių technologijų saugumo konsultantas ir taip pat atstovauja žymų Vokietijos kompiuterinių technologijų klubą. Ačiū. Taigi turiu kalbą pasirašęs, tai ją ir perskaitysiu. Ponis ir ponai. Labai dėkojame už tai, kad pakvietėte šios viešus klausimus. Kompiuterinis technologijų klubas seniai dirbo kompiuterio saugumo srityje ir džiaugiasi, kad Europos parlamentas taip pat sprendžia saugumo klausimus bei žmogaus teisės apsaugos klausimus. Taip pat svarbu atsvilgti ES eksporto, ta, eksporto įstatymus ir aptarsi keletą dalykų. Pirmiausia, dėl E, esamų apibrieščių problemos bei, apibri, bei taikymas šities problemos. Ir taip pat apipinšinai keletą kitų klausimų, kurie dar gali kelti problemų ateityje. Pirmiausia, taikymo sritis. Eksporto kontrolė gerai e, galima pritaikyti, jeigu dirbama su apčiapiamomis girbimas, pavyzdžiui, daiktais. Tačiau labai sunku ją pritaikyti, kai kalba pasisuka apie skaitminės technologijas. Ir ir politika paremta yra auditais, tikrinimais, tačiau matome tokią atvejį, problemą, kad kartais net ir smulkės problemos gali iškelti desnių trūkumų. Tačiau geros sistemos parengimas gali padinti informacinių sistemų saugumą bei taip pat sumažinti žalą, kurią daro e, atakos. Dėl to reikia toliau plėtoti mokslinis tyrimus šioje srityje tokia programinė įranga gali labai padėti tyrėjams kaip tik stiprinti informacinės sistemas. Taip pat reikia atvirai diskutuoti apie esamas grėsmes ir nustatyti, kokios problemos kyla. Saugumo tyrimo mokslininkai kasdien sutars problema, kad turi savo klientams parodyti, kiek problemos gali kainuoti jiems. Neužtenka parodyti, kad vien tik problemos egzistuoja Tai yra, e, norint problemą išspręsti, reikia e, parašyti programą ir ją patikrinti. Tačiau tai užtrunka laiko ir jeigu problemas nepavyks įrodyti, tai tuomet klientai neprims tinkamų sprendimų. O tai reiškia, kad nesims taisyti problemą esančią programinėje įrangoje. Dėl to reikės toliau stiprinti informacinių sistemų saugumą vienas būdas, kaip sistemas padaryti atsparesnėmis, yra pabandyti joms pakenkti. Ir taip sužinoti, kokie yra trūkumai. Tuomet galima prisitaikyti prie galimų panaudoti e, įsilaužimo technologijų. Taigi tai vienas principų, kaip saugumas didinamas yra. Tačiau štai yra kitas, kita problema. Problemų kelia apibrieštis bei formuluotės. Dabar Vasemar Arrangement formuluotės apima labai daug įvairių technologijų, tačiau tik tos, kurios yra įprastos. Pavyzdžiui, taip pat ir programos, kurios skirtos yra įvertinti atsparumą įsilaužimui. Taigi, antivirusinių programų kūrėjai sudarys problemomis, nes jie kūrė tokias sistemas tai ir taip pat jas naudoja ir vyriausybės. Ir e, pasakytina, kad e, tokios sistemos turės padėti užtikrinti, kad mažiau vartotojų duomenų yra pavagiama įsibrovimo atveju. Nes stebėjimas vyksta renkant ir perduot duomenis. Ta tai yra kiek kitaip negu įsilaužimas į privačią teritoriją. Čia labiau kalba eina apie, apie neteisėtą nusivyus pasisavinimą, o ne įsilaužimą į teritoriją. Nes yra pavagimi duomenys. Dėl to tai ir skiria šias skirtingas saugumo sritis. dokumentuose apibrėžiamos yra atskiras technologijos, kurios skiriamos yra saugumo technologijų plėtotėjai. Tačiau matome, kad yra vis tik skirtumas tarp priemonių skiriamų tikrinti sistemos sparumą bei priemonių skiriamų apsaugoti nuo įsibrovimo. Čia labai svarbu yra automatizavimo principas kuris labai skiriasi nuo kitokio programinės įrangos kūrimo principų. Tad norint ir svarbu tos, tos principus atlikti, siekiant užtikrinti bent minimalų kompiuterinį saugumą. Ir e, pastebėtina, kad e, tokių programų eksportas kartais gali pakengti ir žmogaus teisėms užsienio trečiose šalyse. Tad tie patys teisės aktai, kurie susilpina saugumo padėtį mūsų šalyse, taip pat susilpina padėtį ir kitose šalyse dėl, na, dėl eksporto problemų. Tad labai svarbu yra prisiminti, kokių buvo problemų eksporto srityje. Pavyzdžiui, buvo vadinamieji kripto karai, kripto wars, dešimtajame dešimtmetyje kurios sukėlė būtent reglamentavimo problemų. Dėl to, dėl to tų karų metu buvo sukurti specialūs saugumo protokolai. Ir e, ekspertai siekia sukurti eksportui tinkamas kriptografijos sistemas. Tačiau Žinoma, eksporto kontrolės taikomas yra labai plačiai. Ir tai gali pakengti informacinių technologijų sistemų saugai. Trumpai apibendrinsiu pristatymą. Tam, kad informacinės technologijos taptų saugiomis, reikia naudotis įvairiomis priemonėmis. Tačiau sunku atskirti sistemas, kurios skiriamos sistemai sulaužyti ir sistemai apsaugoti, nes iš esmės tai yra tos, tos, tos paties medalio dvi pusės ir dėl to jau anksčiau mes sudūrė su techninio saugumo problema dėl eksporto kontrolės anksčiau ir panašu, kad problema išliks. Panašu, kad eksporto kontrolės daugiau padaro žalos negu naudos. Tačiau galbūt geresnis kelias būtų atskirti skirtingas informacinio saugumo priemonės. Ir būtų aišku, kad tik vieną grupę būtų reikėtų kontroliuoti Tačiau, tos, tačiau tų priemonių, kurios yra reikiamos apsaugoti sistemos, nereikėtų kontroliuoti taip griežtai. Kitas dalykas e, - žodžio laisvė. Jeigu kalbame apie iPhone sistemų kodus, o tai ir svarbus dalykas yra, Wasserman Arrangement taip pat kalba apie kodus, ne tik apie įrankius. Taigi taip pat ir kyla ir, ir e, žodžio laisvės klausimas. Labai ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Labai ačiū už jūsų pristatymą, tikrai iš čia iš mokslinės pusės pristatėte. Kiek kitaip galbūt žiūri vartotojai. Dabar suteiksime žodį pramonės atstovams. Ponas Magnus Noders. Jis Digital Europe ir eksporto e, kontrolės klausimų vadovas. Labai ačiū. Pone ponė pirmininkai, kolegos, parlamento nariai, klausytojai. Labai malonus matyti surinkusius, tikrai žmonių čia surinko daug. Aš atstovauju Digital Technology asociaciją Europoje ir esu būtent eksporto kontrolės reikalų ekspertas. Ir mes kaip tik peržiūrėjome eksporto kontrolę. Taip pat esu ir teisės tarnybos e, Ericsson įmonė Švedija teisės atskirties tarnybos vadovas. Digital Europe apima keletą Europos sektorių, mes apima 59 tarptautinės įmonės bei prekybos asociacijų ir apima per 2 milijonus darbuotojų. Norėčiau visom padėkoti, kad pakvietėte mane į šios klausimus. Manau, kad tikrai labai naudingi tokie debatai yra toliau kurti naujus e, teisės sistemas, kaip, kaip spręsti eksporto klausimus. Pirmiausia, dėl Europos komisijos ambicijų šioje srityje. Čia yra daug svarbių pasiūlymų, kuriuos apim paminėti. Šiandienė ekonomiko situacija ir tu galvoji, kokia yra sunki konkurencija. Tai labai svarbu, kad ištekliai būtų skiriami tik patiems svarbiausiams dalykams. Pavyzdžiui, kad galbūt galima būtų lengviau eksportuoti tuos dalykus, kas ir taip galima nusipirkti pasaulyje rinkoje. Ir taip galima palengvinti leidimus eksportuoti. Ly, tokie leidimai užtikrintų ir, ir pakankamą kontrolę ir taip pat nesumpasintų padėties valstybės narėms. Žinoma, labai svarbu, kad Europos komisija užtikrintų vienodas žaidimo sąlygas visoms valstybės narėms. Dėl to mes ir palaikytume tos bendros eksporto leidimus, ypač e, kriptografijos e, priemonėms, kaip jau minėjo kolegos, taip pat ir puslaidininkėms bei technologijų plėtrai ir kūrimui. Europos įmonės dažnai yra tarpininkų įmonių dalimi, tad reikėtų palengvinti technologijų perkelimą iš vienos įmonės padalinį į kitą. Taip pat ES turėtų tapti pavyzdžių, kaip visame pasaulyje spręsti eksporto kontrolės klausimus. Ir turi pasinaudoti savo turimą įtaką, kad užtikrintų didesnį eksporto uh, taisyklių laikymasi. ES susiduria su įvairiomis eksporto kontrolės sistemomis prikadom pasaulyje. Ir gerai subalansuota ES sistema galėtų iš tikrųjų užtikrinti ES skaitminę pramonę. Taip pat dėkojame Europos parlamentų už tai, kad įsitraukėte į šią labai svarbę sritį. Tikrai ten svarbu dabar kalbėti apie eksporto kontrolę bei ekonominės sankcijas. Be esam senojo tikslo, kad kontrolė kontrolės siekiama neplatinti technologijų, dabar matome ir kitų sričių. Pavyzdžiui, Wikileaks ir Snowden atvejais rodo, kad reikia daugiau supriti kibernetiniu saugumu. Taip pat žmogaus teisės rodo, kad e, tikrai reikia to labiau susirūpinti, ypač turint galvoje e, arabų pavasario rezultatus. Norėčiau pabrėžti, kad e, Digital Europe sieks ginti skaitmeninės teisės ir įvairios įmonės E, savanoriškai taiko gerasios praktikos sistemas, net jeigu tada neklatės saktai. Taip pat žvelgiama į žmogaus teisės bei ES pamatinius veiklos principus. Vis tik manome, kad ką, mes daugas galime padaryti šioje srityje. Tai e, būtent plėtoti tikslės technologijas ir, komunik ir komunikacijos, iš tikrųjų komunikacijos technologijos, aš taip pat išpildo vieną iš bazinių žmogaus poreikių. Kaip jau komisija minėjo, kalbėdama dėl filmų skaitmeninės klausimo, tai informacinės technologijos tikrai e, vaidina lemiam vaidmenį, organizuojant protestų judėjimus kuriuose šalyse. Taip pat ir paminėti, kad toliau svarstant, kaip e, apriboti informacinės technologijas, reikia ne, neapriboti naudos, kurią gali šis naudomis duoda. Ir reikia neįtraukti tų technologijų, kurios dabar nepatenka į kontrolės režimus. Žinoma, apsaugoti žmogaus teisės kitose šalyse yra labai svarbi užduotis ir suprantame, kodėl ES to siekia. Tačiau taip pat kyla ir didžiuliai iššūkiai. Reikia nustatyti tinkamas ribas. Beje, prieš tai kalbėję pranešėjai nurodė keltų tokių problemų. Kartais kontrolės sistemas taikymas vien tik Europos Sąjungoje ir labai svarbu įvertinti, kokį, kokį rezultatai tai kuria. Nes gali būti, kad patys kursime ES priekybos barjerus, kurie neduos jokios naudos. Ką žinai, įmanoma problemą spręsti vien tik tai gyvent naujus teisės aktus, kurie grįžčiau kontroliuos eksportą. Geriau būtų grįžčiau apibriežti tai, ką reikia kontroliuoti. Nes tai, kas gali būti panaudota ir stebėjimui, taip pat gali būti panaudota ir tiesiog telekomunikacijų įmonėje. Taip pat, pavyzdžiui, tarkime, ta patys technologija, kuri naudojama yra įsibravimui, gali būti panaudota ir kaip nepagėdam laiškų filtras jūsų, jūsų pašte ir taip toliau. Labai daug technologijų yra, gali būti panaudotas jų įvairiai, net jeigu jų pirmas tikslas yra grinai e, civilinis panaudojimas. Taigi tai yra didysis iššūkis. Kas dar svarbu? Daug e, prekių, kurios Europą ir neleisti eksportuoti, jas galbūt galima nebrangiai, taip, taip pat patogiai įsigyti ir iš kitų šalių ir tai gali dar sukelti pasinių pasiekmių. Tad reikėtų tikrai ieškoti sprendimų, kaip apimti kuo desnį geografinę apriptį. Pavyzdžiui, buvo kalbėti apie Vesaman arrangement. Ir nesiniai buvo numatyti naujų kontrolės priemonių, kai kuriams tinklo komunikacijų priemonėms, kurios dabar jau apima daugiau valstybių ir už ES ribų. Kalbant apie naujas kontrolės priemonės, tai manau, kad tikiuosi, kad siunčiame aiškę žinę, kad tikrai ES durės su griežta, susunkia konkurencija, tad tikrai bet kiekviena kontrolė turėtų būti proporcinga ir atspindėti siekimą tikslą. Nes plečiamos kontrolės priemonės gali labai brangiai kainuoti ES ir pramoniai bei sunaikinti darbo vietas. Tad tikrai prašytume jūs paprašyti komisijos, kad parengti daugiau parengiamojo darbo, parengti poveikį vertinimą, išanalizuoti situaciją ir įvertinti, ką nuoskatos priemonės pasieks ir kiek tai kainuos Europai ir pramonės ryčiai. Tai pasakius, taip pat svarbu paminėti, kad yra ir kitų svarbių aspektų, kurie yra svarbus peržiūrint kontrolės, eksporto kontrolės priemonės Pavyzdžiui, kalbama apie tai, kad reikia labiau harmonizuoti ES valstybių narių priemonės. Tai svarbu yra. Taip pat svarbu yra užtikrinti kuo prastesnį procedūrą mažiausiai pavojingoms priemonės, pavyzdžiui, nu, numatyti, numatyti bendrą eksporto leidimą, ypač e, kodavimo priemonėms, e, puslaidinkams ir panašiems dalykams. Ir labai tikimės, kad ES tikrai ims vadovaučio vaidmens šiame dialoge visame pasaulyje. Tad tik, tikiuosi toliau su jumis bendrauti šią klausimą. Dėkoju išdėmės. Ačiū. E, dėkoju. Dabar e, suteiksime galimybę mūsų parlamentarams pateikti e, klausimus, kol kas nėra norinčių tą padaryti, mane stebina tokia situacija. Prašom, ponas Rubikas. Dėkui už įdomius pristatymus. Norėčiau tik paminėti, kad parlamente užsakytas m, mm, tyrimas apie masinio sėkimo technologijas. Ir norėčiau pasiūlyti jums pasinaudoti šiomis studijomis, nes ten yra apibrieštis, e, kuriuom galėtumėt pasinaudoti. Dėkoju. Dėkoju. Norėčiau paprašyti, kad galbūt tuos pristatymus galėtume gauti arba popierinių pavydalų, arba elektroninių. Užtektų ir anglų kalbos. Norėčiau vieną klausimą pateikti. Aš tikrai nesu specialistė, nesu labai jauna. Taigi klausimas galbūt jums pasirodys jokingas, bet norėčiau paklausti apie tas kontrolės technologijas ir jų e, sąsajas su kitomis rytimis, pavyzdžiui, su asmens duomenų kontrolė. Ir norėčiau paklausti, ar tas sritis įmanoma atskirti. Gal galėtumėt mums apie tai paaiškinti? E, dėkui, išklausiau pona Wagner ir pona Borhards ir bandžiau suprasti, ką jie sako. Ir man susidarė įspūdis, kad jie sako priešingus dalykus. Dėl to norėčiau daugiau paaiškinimų. Parlamentas svarstė dvigubos dviejopos paskirties prekių eksportą ir mums susidarė įspūdis, kad mes sėkimo technologijas eksportavome Libijai, Tunisui, Egiptui, kur e, buvo mm, imamasi priešiškų veiksmų prieš žmogaus teisų gynėjus. Ponas Borchertas sakė, kad tai nėra gerai, norėčiau, kad jie man paprastais žodžiais paaiškintų, kur čia yra problemos esmė, nes aš negalėjau suprasti. Dėkui toliau, ponė Rulės. Dėkui, pirmininkė. Dėkui visiems už pristatymus. Man irgi susidarė toks įspūdis, kad nelabai aš galėjau suprasti, kas buvo sakoma ir kalbėtojai regis prieštaravo vienas kitam. Susidariau įspūdį, kad žmogaus teisės kaip ir pavaldžios ekonominiai situacijai. Norėčiau daugiau konkretesnių paaiškinimų. nes žmogaus teisės ES yra vienas fundamentaliausių klausimų. Dėkui. Išklausėme pristatymus, iš kurių matome, kad įvairūs kalbėtojai vienas kitam prieštaravo. Mes per šias diskusijas turėtume pakalbėti apie priekybos sustarimus ir technologijų vystimasi ir kokios čia problemos galėtų būti. Yra įvairūs sustarimai priekybiniai ir kiti, kurie dabar galioja. Ir galbūt reiktų apie juos daugiau pakalbėti. Ir labai norėčiau uh, gauti informacijos apie uh, TTIP sustarimą, prekybos ir investicijų sustarimą su uh, e, JAV ir apie to sustarimo įtaką. Uh, dėkui. Dėkui už jūsų pristatymus. Dėkui už tokią įžangą į technologijų pasaulį. Aišku, kad šioje srityje kyla ir naujų problemų, ir naujos rizikos. Ir ką Jūs galvojate apie bendradarbiavimą tarp ES šios ryties įmonių su trečiųjų šalių įmonėmis? kurios labai sparčiai vystosi ir yra labai progres, technologinė prasme labai pažengė į priekį. Ir ką jūs galvojate apie tokį galimą bendradarbiavimą? Dėkui, dabar suteiksiu žodį komisijai iš prekybos generalinio direktorato. Dėkui, pirmininkė gerbiami parlamento nariai, dėkoju už šią iniciatyvą komisiją. Pirmiausia, tai norėtų atkreipti jūsų dėmesį į tai, kas mum yra svarbu. Tai yra parlamento dėmesys, kaip šios technologijos galėtų pažeisti žmogaus teisės. Čia reiktų pasižiūrėti, kas jau yra pasiekta. Prieš porą savaičių jau įsigaliojo reglamentas, kuris e, leis spręsti kai kurias problemas. eksporto kontrolė dabar yra kitokia, ne tokia, kaip buvo anksčiau. Nes dabar siekiama užtikrinti, kad ne tik, kad modernios technologijos nepatektų į blogas rankas, ne, dabar e, tas visas darbas yra dar sudėtingesnis. Dėl to norėčiau padėkoti kalbėtojams už tai, kad jie pabrėžė poreikį, kad reikia naujo tipo reglamentavimo šioje srityje, kad reikia peržiūrėti eksporto kontrolės reglamentą. Dabar vyksta poveikio vertinimas ir tam poveikio vertinimui pritarė mokslinė visuomenė. Ir komisijos pasiūlymas būtent remsis naujausiamis žiniomis šioje srityje. Mūsų metodas turi būti kryptingas, nes e, jei gaudysime visas žuvis, tai e, sugausime turbūt ne pačias svarbiausias. Manau, kad mums reikia dirbti kryptingai ir e, būtent susitelkti ties pagrindinėmis problemomis ir dėl to mes didelį dėmesį skiriame eksporto kontrolį leidimų sistemai ir e, siekiame, kad nebūtų trūkdžių teisėtai prekybai. Mm, čia buvo kalbama apie galimą prieštarą tarp įvairių mm, pasisakymų, bet čia mes turime aiškiai apsibriežti, ką mes norime kontroliuoti kad turėtume tą giliai specializuotą, giliai specializuotas žinias, užtikrindami tinkamą kontrolę. O suinteresuotos šalis ir gamintojai ir priekiautojai ir nevyriausybinės organizacijos turi turėti informaciją kad būtent mm, visos pasangos būtų nukreiptos esminių problemų sprendimui. Vis labiau aiškėja, kad norint dalyvauti pasaulinėje mm, high-tech pramonėje, reikia būti šių technologijų eksportuotoje. Pasižiūrėkime į Kinijos pavyzdį Kinija irgi bando mm, tapti tų eksportuotojų klubo nare. Apie žmogaus teisės mm, kol kas dabar nekalbėsiu. Norėčiau uh, padėkoti visiems kalbėtojam ir esu pasirinkęs bendradarbiauti su visais ateityje. Dėkoju. O dabar suteiksiu žodį ekspertam. Nedaugiau kaip tris minutės kiekvienam. Ponas Wagneris, dėkui atsakydamas į tuos komentarus, kuriuos išgirdau. Noriu pasakyti, kad aš mm, esu laisvesnės negu komisija, ypač kai kalbame apie prekybos ir investicijų susitarimą su JAV ir kitus susitarimus. Tai aišku, visi suprantame, kad E, prekyba yra Europos veikimo tarptautinėje bendruomenėje pagrindas. Žmogaus teisės, e, jei jos e, taps pavaldžios pramoniniams interesams, gali būti pažydžiamos. Dėl to labai svarbu, kad mes užtikrintume tinkamą žmogaus teisę apsaugą per prekybos susitarimus ir tai savo ruoštų darytų prekybą uh, teisėtesnė, kalbant apie ponios Argentinį pasiūlymus, kad e, komentarus, kad kalbėtojai e, labai prieštarauja vienas kitam, galbūt jums tik tai pasirodė, nes pramonė mm, mato, kad kyla, e, kad, kad kodavimo technologijos leistų asmenims mm, apsisaugoti, e, kad tai yra susijęs su žmogaus teisėmis ir e, moksliniai tyrimai ir plėtra e, šioje srityje yra mm, labai svarbu Europai, kaip tas bus daroma, kaip tas bus plėtojama, reikia apsispręsti ir tas reglamentas, kuris jau tris savaitės galioja, turime siekti, kad jis būtų įgyvendintas iki galo ir um, turime uh, siekti, kad žmogaus teisų apsauga būtų įtraukta į tarptautinės prekybos mechanizmus, kad čia neskirtume tokiuose sustarimuose per daug didelį dėmesį prekybiniams aspektams, užmirždami žmogaus teisės. Toliau žodis ponui Horchertui. Aš manau, kad yra aiškus nesutarimai tarp šiandien kalbėjusių, nes mes didžiausią dėmesį skiriame apibrieštimis, apibrieštims, kai kalbame apie programinės įrangos saugumą ar nesaugumą, tai yra labai sudėtingi dalykai, nes dabartinės e, sistemos e, reiškia, kad kompiuteriai yra 10 tūkstančių, pavyzdžiui, vairių programų. Ir labai daug veikėjų stengiasi užtikrinti tų kompiuterinių sistemų saugumą. Bet iš kitos pusės sekimo sistemos gali atlikti tam tikrą e, vaidmenį ir kad e, kompiuterinis saugumas būtų užtikrintas, reikia atvirų diskusijų. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra atitinkama e, programinė įranga saugumui ištikrinti, bet turime aiškiai kalbėti apie nesaugumą. O technologijų ir programinės įrangos nesaugumas yra pagrindi, viena pagrindinių grėsmių, nes žmogaus teisų ir priekybos klausimai yra bendro techninio saugumo užtikrinimo dalis, o vasenar susitarimai E, juose kalbama apie įsikišimo programinę įrangą ir yra numatytos kai kurios išimtis, kurios aiškiai rodo, kad negalima įtraukti e, tam tikros programinės įrangos į tuos susitarimus. Bet ar tos programinės įrangos užtenka problemams spręsti? Programinė sauga ją užtikrina ne tik įmonės, bet ir universitetai, ir, ir netgi vaikai, kurie mm, žaidžia su kompiuteriu, nes būtent kompiuterinių sistemų naudojimas leidžia išaiškinti jų silpnas vietas ir pasižiūrėti, kaip padidinti saugumą. Vokietijoje, pavyzdžiui, e, numatyta penkerių metų bausmė atimant laisvę, penkių metų laisvės atėmimo bausmė, kai nesilaikoma eksporto reikalavimų. E, tokie e, dalykai atrodo man nesuprantami. Ir jei įmonė, kuri pardavinėja technologijas, išlošia iš to, kad nevyksta atvirų diskusijų dėl e, programinios įrangos nesaugumo, tai mes turime nutraukti tą, tą tylos šydą ir atvirai kalbėti apie kompiuterinio saugumo, apie programinio saugumo problemas. Ir paskutinis mūsų kalbėtojas. Dėkui. Pirmiausia, tai norėčiau pabrėžti, kaip sudėtinga reguliuoti šią tokią plačią sritį. Mano žinios yra iš telekomunikacijų srities ir jomis pasinaudosiu pateikdamas argumentus žmogaus teisų ir verslo. Institutas užsakė studiją. Labai svarbu susikoncentruoti į tinkamas priemonės, nes, pavyzdžiui, galime taip riboti interneto prieigą ar, ar, ar dar kokius dalykus, taigi čia labai svarbu netrukdyti uh, komunikacijų technologijoms veikti. Tai gali būti labai svarbu trečiosioms šalims. Telekomas, telekomunikacijos dirba standartizuotų būdų ir kiekvienas tinklas turi turėti tam tikrą, tam tikrų technologijų uh, minimumą kuris yra privalomas ir jei iš ES ES įmonės negalės tų techninių priemonių minimumo turėti, tai tada teks jas įsivežti iš trečiųjų šalių. Ir taip pat, kalbant apskritai apie eksporto kontrolę, labai svarbu, kad pasaulyje būtų viena sistema, nes labai sudėtinga kitaip mm, reglamentuoti, reguliuoti eksportą, nes čia galime kalbėti apie milijoninius eksportuojamų prekių kiekius. Dėl to ES turėtų turėti aiškę eksporto kontrolės sistemą ir galbūt tada kiti galėtų pasinaudoti mūsų šiomis e, kontrolės taisyklėmis dabar poveikis įmonėms ir ekonomikai. Ir ar čia yra kokia prieštara? Aš sakiau, kad įmonės dabar pačios turi vidinę politiką, e, pačios save reguliuoja be tų reglamentų, kurie yra. Ir e, ne tik eksporto srityje, bet reiktų siekti, kad įmonės irgi turėtų atitinkamus kontrolės mechanizmus žmogaus teisų užtikrinimo srityje. Ir labai svarbu ne tik skirti dėmesį pagrindinėms problemoms, bet ir e, tiem dalykam, kurie nekelia problemų, kad palengvintume jų eksportą ir mm, galėtume e, tokias priemonės laisviau eksportuoti. Ir jei kalbėsime apie deimantus ir, ir duoną, tai ar iš tiesų jų reglamentavimas turėtų būti vienodas, kai kalbame apie jų eksportą? Labai ačiū pranešėjams, ačiū ponios ir ponai. Ir taip dabar esu tikras, kad e, kalbant apie e, tolimesnius teisės aktus, tai šitos diskusijos tikrai labai pravarčios, kalbant apie dvigubos paskirties prekių teisės aktams ir vėlgi komisija, e, vėlgi komisijos narių pas mus nuolat atvyks, vyks ir toliau diskusijų dėl to būsimo dvigubos paskirties prekių reglamento. Tad dar kartą labai ačiū. Dabar aš turiu e, šiaip jau skubėti kitur ir noriu perduoti žodį e, kolegiai. Dar kartą ačiū. Yes, of course. Thank you. Latin man used to work at everything. sur le côté Vamos a tratar de empezar. Brangus, kolegu, brangus kolegos, tad e, siūlyčiau dabar toliau tęsti posėdį. Ah, hi. Good to see you. Thank you very much. You are over here. For coming. Let's begin, please. Pradėkim. Tenemos tenemos mucho de qué hablar en esta segunda parte y tenemos Per antrąją klausimų dalį iš tikrųjų daug klausimų teks aptarti, tačiau laiko nebedaug. Todėl Norėčiau pirmą pristatyti prelegentus, ekspertus. Jie pakalbės apie technologijų poveikį žmogaus teisėms, apie skaitmeninių technologijų plėtros poveikį. Tiesiog pakalbės apie tai, kaip, kaip naudojamos tokios technologijos, kokie jų padariniai įvairiuose šalyse ir kartais poveikis padariniai tikrai rimti. Norėčiau pirmą pristatyti iš dešinės pona Frank Delarų. Jis buvo jungtinių tautų specialusis pranešėjas žodžio laisvės apsaugos klausimais ir kartu jis e, Roberto Kenedžio centro Europa direktorius. Šalia manęs kartu sėdi ponia Marijana Knaer, Heidelheimo universiteto politinių mokslų katedros vedėja Toliau Kenetas Page, Privacy International organizacijos atstovas ir Sarah McCune iš Toronto universiteto. Ji domisi piliečių e, e, žmogaus teisėmis skaitmeninių technologijų kontekste ponas Vencel Michalski, Human Rights Watch Vokietijos skyriaus e, direktorius, šalia manęs dešinėje sėdi. Tad jums e, galiu skirti tik po aštuonias minutės kiekvienam dėja. E, laikas toks, laiko nedaug tokiems sudėtingiams klausimams nušviesti, bet mes daug laiko paprastai parlamente neturim. Tad e, pirmiausia žodį suteiksiu ponui Frank Laru. Ir griežtai laikysiuosi nustatyto jums laiko termino. Labai ačiū, ponė Valenciana. Pirmiausia, ačiū komitetui, kad pasikvietėt mane. Iš tikrųjų labai gera proga pakalbėti tokiu labai esminiu klausimu, kuris e, aktualus šiandien ir bus aktualus ypač rytoj laisvė ir žodžio laisvė, privatus gyvenimas, žodžio laisvė skirtingi dalykai, tačiau jie susiję. Negali visiškai pasinaudoti žmo, žodžio laisvę, jeigu tau negarantuojama privataus gyvenimo e, apsauga. E, tad e, tokiu būdu grėsmės iškilusios privačiam gyvenimui vėlgi kartu e, apriboja e, galimybėms e, reikšti nuomonę, kartu daro poveikį žurnalistų veiklai, kartu susiję su informacijos apsauga. Visa tai yra esminiai dalykai demokratinėje visuomenėje. Tad žodžio laisvė yra tokia laisvė, kuri sudaro sąlygas kitoms teisėms būti piliečių, e, aktyviai dalyvauti interneto, e, sal, interneto tiesiog e, visuomenėje. Tad inter, vėlgi viso to dėka buvo nuverstos diktatūros. Dabar kokios yra problemos susijusios stebėjimo sekimo priemonėmis. Tam tikrais būdais sekimo priemonės gali būti pateisinamos ir teisėtos e, net ir demokratinėse visuomenėse, nes vyriausybės e, šiaip jau privalo gerbti, e, privalo palaikyti saugą ir kartu užtikrinti individualias laisvės. Tačiau nereikėtų kalbėti vien tik tai apie konfliktą tų dviejų dalykų Tie du reiškiniai visiškai teisėti demokratinėje visuomenėje. Tačiau e, teisų apsauga iš tikrųjų labai svarbi, kadangi tuo stiprinama demokratija. Dabar, jeigu sėkimo reikia baudžiamajam tyrimui, tai, tai tai yra pateisinama. O šiandien sakoma, kad elektroninėmis komunikacijos priemonėmis, e, šoliuojant į priekį technologijoms, labai sunku, aišku, sužiūrėti kiekvieną konkretų atvejų. Taip, čia kalbam apie procedūros klausimus, tačiau procedūrą reikėtų nustatyti tokiais atvejais, kai, kai vėlgi, kai atskiriamos e, reglamentuojančios ir prižiūrinčios institucijos. Ir dabar, e, kai kas e, daugelį šalių yra parlamentų, e, kurie prižiūri tokią veiklą, sakykime, ar kur, kurie turi. Tačiau iš tikrųjų e, jie neturi pajėgumų. Tam klausimui buvo net sukurtas ir specialus teismas. Tačiau teismui buvo suteiktos bendros stebėjimo pro, tiesiog prerogatyvos Ir dabar e, tai Ženevoje tai buvo, prasidėjo diskusijos ten apie tikslinio stebėjimo ir masinio stebėjimo. Manyčiau, masinis stebėjimas e, iš tikrųjų vis labiau pažeidžia mm, tam tikras teisės, nes vėlgi čia nėra tam tikrų e, galių apribojimo nes valstybė šiaip jau privalo tikrinti, e, saugoti žmogaus teisės, tačiau neviršydama savo prerogatyvų demokratijos vardan. Ir taip sakau, kad saugumas yra rimta problema vis įvairiose pasaulio dalyse, antai Belgijoje. E, matom dabar saugumo padėtį, matom, kaip pasikeitė padėtis po Šarlį Hebdo išpolių. Tačiau, manyčiau, labai svarbu kartu nuosekliai elgtis, reik, stiprinant demokratiją. Dabar, kai buvo, įvyko tų išpolių Norvegijoje, tai prieš jaunuolius, tai e, ministro pirmininko atsakas buvo tiesiog stiprinti demokratiją. O dabar kokios svarbiausios dimensijos? Tai pirmiausia, saugumas ir žodžio laisvė, privatumas, tie dalykai gali eiti ranka rankom. Kitas klausimas - procedūrų klausimas. Mes turim e, e, įdėkti teisėtas demokratinės procedūras, kad būtų galima atlikti teisėtus sekimus, stebėjimus tiek šalies viduje, tiek užsienyje nes kai kurios šalis sako, kad mes gerbiam savo piliečių teisės, tačiau nepaisom žmogaus teisų padėties e, užsienyje. Tad tokiu būdu atmetamas žmogaus teisų universalumas ir bet tokiu būdu tada e, kartu nepaisoma, kad reikia užtikrinti interneto, internetinių komunikacijų neutralumą. Tai yra labai svarbus elementas. Galiausia, Mes negalim leisti, kad vyktų masinis sekimas, stebėjimas. Stebėjimas turi būti tikslinis, prižiūrint demokratiškai, įtraukiant įvairias valstybės institucijas. Idealių atvejų atvirose visuomenėse turi vykti atviras, e, atviros diskusijos ir todėl noriu padėkoti šiam komitetui už tai, kad jūs organizuoja tokias diskusijas. Tas žmogaus teisės negali būti antrinis klausimas, kai kalbama apie eksportą, kitus dalykus žmogaus teisės e, turėtų būti neatsiejama ir saugumo darbo tvarkės dalis. Ačiū. Labai ačiū. Ačiū už tai, kad taip glaustai pakalbėjot, mes dar po to pateiksim jums klausimų. O dabar žodį suteiksiu poniai Marijanai Knoer. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu gimtają vokiečių kalbą. E, taip, puiku, kad galiu tą daryti. Bet e, dar kartą labai ačiū komitetui už tai, kad mane pasikvietėt, suteikėt žodį. Per ateinančias e, kelias minutės aš pakalbėsiu apie interneto laisvės klausimus autokratiniuose režimuose. Kalbėsiu daugiau apie tas šalis, apie tuos režimus, kurie riboja naudojimasi internetu ar draudžia juo naudotis noriu parodyti konkrečiai, e, kaip tai vyksta ir kokiu priemonių imasi tų šalių, tokių šalių vyriausybės. Internetas iš tikrųjų didelis išbandymas autokratiniams režimams. Tai grėsmė jiems, nes internetas, socialinės e, priemonės, e, grei, spartus komunikavimas iš tikrųjų kenkia tokių autokratinių režimų stabilumui. Tad e, tokie režimai internetą vertina kaip priešą. Kita vertus, patys autoritariniai režimai griebėsi interneto, jo teikiamų galimybių ir naudoja savo tikslams. Ta irgi turėtume matyti. Tad šiuo atveju iš tikrųjų mes kalbam apie tokį dviprasmį interneto e, naudojimą, kai juo naudojasi ir autokratiniai režimai. Yra tokių režimų, kur, kurie neleidžia apskritai savo piliečiams naudotis internetu, tą matom Azijos valstybėse ypač. Kinijoje, antai Šiaurės Korejoje taip yra, Kartu Tailandė, Mianmare, Šrilankoje, e, Eurazijoje turim Baltarusiją, Turkmenistaną, Rusiją, Kazakstaną. Kartu Jungtiniai Arabų Emiratai paminėti, Bahrainas, Egiptas, Sirija, Iranas ir Turkija. Turkijos režimas nėra toks kietas, bet kita vertus ir jis imasi represinių priemonių ir tai daroma mūsų laikais. Tad ką matom? Matom štai ką. Pirmiausia, autokratiniai režimai yra gudrus. Gudriai gali blokuoti naudojimąsi internetu ar blokuoti e, komunikavimą interneto priemonėmis Tad e, tomis priemonėmis kartu galima ir kontroliuoti e, interneto naudotojus. Ta mes girdėjom iš prieš tai kalbėjusių prelegentų. Pastebima dar viena kryptis - tendencija. Antaip, pastaraisiais metais didėja štai tokia tendencija. kad imamasi daugiau administracinių, teisinių priemonių. Antai režimai blokuoja arba riboja masinių naudotojų e, galėjimą naudotis e, internetu, priimdamos e, įvairias teisinės nuostatas dėl to, ką galima skelbti internete. Ir būtent tuo pagrindu tada tokie režimai gali traukti uh, ir persekioti baudžiamąją tvarką interneto naudotojus. Tad tokia tendencija stiprėja, didėja. Tad iš tikrųjų režimų tiesiog elgesys keičiasi. Ir daž anksčiau tai buvo daroma mėgėjiškai, o dabar jau e, imamasi tokių profesionalesnių, gudresnių veiksmų. Ir čia norėčiau paminėti keletas tokių represinių priemonių kategorijas, kuriomis pažeidžiamos žmogaus teisės. Antai yra mm, tam tikros atsitiktinės priemonės, tai jau žinomas dalykas iš seniau, kai apribojama žmogaus teisė. Kartu imamas e, fizinių priemonių, kai tiesiog daromi išpoliai ar nužudomi žurnalistai, ar tiesiog apribojama jų laisvė, tą matom Saudo Arabijoje. Tokių priemonių irgi buvo imtasi nesistemingai praeitie, dabar jos sistemingesnės. Trečia E, priemonių kategorija e, yra techninės priemonės ir teisinės administracinės priemonės. Apie techninės priemonės nekalbėsiu, kadangi apie jas jau buvo nemažai pakalbėta, jūs joms, jų, jos jums žinomos. Tai tokios priemonės kaip tam tikrų tinklalapių blokavimas, tam tikros informacijos filtravimas, naudotojų prieiga blokuojama ar, sakykime, E, blokuojama tam tikra informacija pagal tokius svarbiausius paieško žodžius ir panašiais būdais. Teisinės priemonės, jas paminėjau truputėlį anksčiau, tai jos nukreiptos e, internet, prieš internetinę veiklą, kartu e, tam, tikra, tam, tikros, tam tikro turinio informacijos skleidimą internetu ir tokių priemonių grėbiamasi vis dažniau pastaraisiais metais. Tam tikro e, turinio informacija apibrėžiama kaip neteisėta ir panašiai. E, griebiantis e, tokių, prie, tokiais argumentais kaip apsauga prieš vaikų, nuo vaikų pornografijos, nuo e, pikžodžiavimo e, ar kartu už e, tiesiog tam tikros suklastotos, neteisingos informacijos sklaidos. Tad tokių priemonių griebiamasi vis dažniau pastaraisiais metais ir vis labiau draudžiama tam tikro turinio, tam tikro e, turinio informacijos e, tinklalapiai. Ir tokiu būdu jau sukurtas tam tikras teisinis tokių represinių priemonių pagrindas. Ir mano galva tai yra problemiška. Kodėl? Todėl, kad e, suteikiamas suteikiama daugiau legitimumo šios kategorijos priemonėms. Kartu vėlgi paminėtinos administracinės, kietos administracinės priemonės, jų skaičius per pastaruosius metus padidėjo. Antai kai kurioms valstybės institucijoms suteikiamos teisės tiesiog kontroliuoti interneto tinklalapius kuriami tam, tikri, tam tikros struktūros specialios valstybinėse institucijose, kurios kontroliuoja e, internete skelbiamą medžiagą ar tiesiog nu, numatoma prievolė e, registruotis e, interneto puslapių kuriejams ar jų savininkams pastaruoju metu matom, kad imamasi ir tokių švelnių soft priemonių. Ir tokių švelnių priemonių mm, imamasi vis daugiau, e, tokių priemonių griebėsi e, režimai, kad tiesiog save legitimuotų, antai pasinaudodami E vyriausybių programomis, kad e, tokie režimai tiesiog galėtų teisėtai, gražiai pateikti save savo visuomenėse ir kad sulauktų paramos, tad naudojamasi tokiais, tokiom priemonėm kaip E vyriausybių programomis. Ta mes matėm, e, tai yra būtent turim informacijos sukaupę jungtinėse tautose nemažai tokių E vyriausybių programų programų sąrašą turim, kur matom tam tikrų režimų pastangas legitimuoti save. Naudojami paprastai blogai ar tinklalapiai, iš kurių, per kuriuos piliečiai gali tiesiog saveikauti su vyriausybės institucijomis nacionaliniu ar vietiniu lygiu. Ir visa tai sukuria regimybę, jog e, iš tikrųjų kalbama apie vyriausybių atskaitomumą, apie piliečių galėjimą dalyvauti pilietinėje visuomenėje. Tokių pavyzdžių matom Kazakstane, Singapūre ir kitose šalyse. Be to, dar autokratiniai režimai naudojasi ar gali pasinaudoti internetu, skleisdami propagandą. Ta tendencija irgi ryškėja pastaruoju metu. Tad visi tie metodai, naujos priemonės naudojamos labai aktyviai autokratinių režimų. Ir visa tai rodo, kaip autokratiniai režimai vis mieliau, dažniau naudoja internetą, norėdami paro įtvirtinti savo legitimumą. ir kartu vėlgi e, kaip atliekama bendra socialinė kontrolė tokių režimų. E, Labai ačiū. Toliau ponas Kenneth Page iš Privacy International. Ačiū. Labai ačiū, kad pakvietė mane į šis šios svarbius klausimus. Tikrai džiugu matyti, kad ES vis labiau rūpi žmogaus teisės ir privatumas. Aš atstovauju Privacy International, mes atstovavome įmonės iš pažangių šalių, pavyzdžiui, Jungtinės Kristės, Vokietijos ir Niderlandų ir kovojame su technologijos platinimu prievartinu naudojančioms valstybėms. Ir nes neprisijungiam prie tarptautinių federacijų kelių tiek prie reporteriai be sienų, tiek panašių. Mūsų pagrindinė svetainė yra globalcost.net ir mes siekime, siektume atnaujinti eksporto kontrolės, kontrolę, nes matome, kad technologijos kartais naudojamos yra pažįsti žmogaus teisės. Mes matome, kad dažnai tokias technologijas perka autoritariniai režimai, kurie po to kartais nepagristi suima savo piliečius, taip pat kankina ir netgi žudo juos. Technologijos naudojimas yra sekti politiniams oponentams, žurnalistams, diasporos taip pat atstovams ir daugybė kitų žmonių. Ir jie naudojasi įsibramų technologijomis, kurios yra sukurtos išvengti antivirusinių, antivirusinių įmonių. Taip pat yra pasiklausoma, kad naudojant e, į optinius kabelius ir panašiai technologijos naudojimas yra. Mes siūlome taip pat ir naujas technologijos, kurios e, gerina apsaugą ir siekiame, kad bendrabas su klientais ir po to, kai perdame technologijas. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kas bus galtiniai vartotojai, kad būtų apsaugota nuo, nuo žmogus teisų pažeidimų. Matome, kad pastaruoju metu tikrai auga technologijų panaudojimas e, autoritarėse šalise. Vietname, pavyzdžiui, Kinijoje žurnalistai pranaša, kad vis daugiau dažniau su problemomis. Ir buvo pradėtas tyrimas dėl to, kad prancūzijos įmonė bendarbiavo kankinant Sirijoje. Yra patikimos ataskaitos dėl Centrinės Azijos mūsų organizacijas pateikė. Taip pat buvo patikta ir, ir skundų įktas krystas teismuose dėl Bahreino, kad tuomet, kad e, Bangladešo policija, litinės pajėgos, jų greito reagavimo būrėjai bandė nusipirkti mobilių, technolo... mobilių telefonų stebėjimo įmonę iš kelių įmonių Europos Sąjungoje. Tačiau žmogus teisės apsaugos e, agentūros juos vadina tiesiog žudimo būriais, nes būtent jie žudo protestuotojus. Taigi, jeigu įmonė tokia organizacija, kuri žinoma, kad žudo oponentus, gauti technologijas, kurios padėtų jam nustatyti oponentus, tai tikrai būtų labai labai nerima keltis e, dalykas. Žinoma taip pat, kad ir Egipto organizacijos domėjosi stebėjimo technologijomis. Taip pat žinome, kad ir Pakistanas bei Iranas jau tik karalystėje puolė žurnalistus ir sekė juos Taip pat ir Sirijos įmonė, e, Sirija bandė gauti technologijų. Ir čia gali padėti embargas bei eksporto kontrolės. Ir ES turėtų automatiškai traukti visus, e, visas tokias technologijas į embargo sistemą, kurias galbūt panaudos sekti ES piliečius. Buvo nustatyta atveju, kuomet buvo e, iš Etijopijos siekiama paveikti žurnalistus, kurie dirbo Junktinėse Amerikos valstijose ir atstovavo nepriklausomą Etijopijos, Etijopijos žiniasklaidą. Taip pat paskui vyko 12 metais su Maroko grupe Manfakinš. Tuomet buvo bandoma įsibrauti ir gauti jų paslaptažodžius, taip pat paslausyti jų pokalbių ir e, įsilaužimo grupuotės siekia nu, perimti įvairias, įvairią informaciją. Nors įmonė, kuri pardavė technologijos, sako, jog tik tais vyriausybės, vyriausybės klientams pardavė tokio lygio technologijos. Taigi matome problemą. Šiandien yra pačių įvairių naujų siekimo technologijų, pavyzdžiui, galima spėti įrangą, kuri atpažįsta balsą ir tam nereikia jokių licencijų. Taigi reikia užsiimti daugiau žmogaus teisėmis ir labai džiugu, kad Europos parlamentas supranta, jog žmogaus teisės susijusios yra susikimo klausimais. Ir reikia visus tokius tok, tok, technologijų perdavimus tinkamai įvertinti. Ir tinkamai įvertinti taip pat galtinį vartotoją ir taip pat įvertinti ir šalį, kurią technologija siunčiama prieš technologiją perdodant negalim perduoti technologijų tiems vartotojams, kurie gali panaudoti technologiją netinkamais tikslais ir drausti toks pardavimus. Pavyzdžiui, nesiniai buvo toks atvejis Egipte. Taip pat praeisiais metais ES užsienio reikalų tarnyba, tai taryba nutarė, kad tam tikras priemonės galbūt panaudojamos pažiūrės žmogaus teisės, pavyzdžiui, masiniam stebėjimui ir sekimui. Ir tikrai reikia apriboti tokius, tokių technologijų perdavimą. Negalima diskriminuoti technologijom nevaldomai sklisti po pasaulį. Ir reikia labai įvairių priemonių, kurios paskatintų pramonę imtis, imtis priemonių ir apsaugoti nuo tokių technologijų platinimo. Žinoma, eksporto kontrolės priemonės neįspręsia su problemu, tačiau yra labai svarbus elementas. Taip pat ir pramonės ir atstovai turi imtis iš savo pusės veiksmų, nes rei, jie turi aiškiai nustatyti, kam gali parduoti savo, tai, savo priemonės. Taip pat bei reikia laisviau leisti prekiauti kriptografinėmis priemonėms, nes jos gali padėti apsaugoti trečiosios šalyse. Taip pat reikia netrukdyti perkiauti tomis priemonėmis, kurios padės mokslininkams kurti naujas saugumo priemonės. Taip pat svarbu geriau stebėti, kokias, įmonė, kokias e, priemonės yra perdodamos saugumo tarnyboms įvairiose šalise. Ir svarbu, kad čia galėtų pasakyti plėtinė visuomenė, nes plėtinė visuomenė tikrai čia turi svarbų balsą. Ir reikia į, tikrai atsižvelgti į, į, į jų nuomonę peržiūrint ES eksporto kontrolės sistemas, kad būtų galima tik, tinkamai numatyti, kokias, į, kokie, kokias priemonės, kokie produktai yra galimi prikęs, kokiais ne. ES priemonės sukūrimas yra esminis dalykas, bet visų svarbu, kad jisai netrukdytų mokslininkams kurti naujų saugumo technologijų. Europos Sąjungos. Europos Sąjunga dabar atsiranda nauja proga, puikia proga imtis naujų veiksmų. Arabų vasaris parodė, kaip e, tokios technologijos gali padėti vyriausybėms užspausti plėtinę visuomenę. Pavyzdžiui, neseniai iš Šveicarijos buvo pareikalauta pateikti duomenis apie 21 pirkėją e, mobilių telefonų sekimo technologijoms. Ir paaiškėjo, kad į technologijos turėjo vykti į Čadą, Jemeną ir panašias šalis. Ir žinoma, reikėtų uždrausti tokius pardavimus. Taip, labai svarbu yra technologijų raidos klausimas, tačiau taip pat svarbu ir apsaugoti žmogaus teisės. Ačiū. Labai ačiū, ponė Peič. Toliau Sarakuni. Prašau, žodis jums. Ačiū. Ačiū už tiktą progą dalyvauti čia. Aš esu Sara McKeon, aš esu vyriausiai teisės patarėja Tranos universitete. Ir mes ten turime įstaigą Citizen Lab. Stebime, kokios kyla grėsmės žmogaus teisėms. mes matėme, kad ta rizika, kurią žmogaus teisėm kelia skartmeninės technologijos, vis didėja ir visuomenė, visa visuomenė praktiškai yra pajungta šių technologijų, bet tik nedidelė jos dalis yra apsaugota ir dėl to vyriausybė turėtų taikyti skaitmeninę kontrolę ne tik E, siekdama užtikrinti savo gyventojų saugumą, bet ir kontroliuodama e, technologinės priemonės iš trečiųjų šalių. Mes e, bandėme surinkti empirinius duomenis apie skaitmeninę grėsmę, skaitmeninę grėsmę pilietinės visuomenės organizacijoms ir esame išspausdinę E, e, tokios studijos rezultatus ir norėčiau pristatyti šį darbą Europos parlamentui. Be to pabrėžti, kad yra daugelis ryčių apie susiję su šiomis problemomis, apie kurias informacijos dar neturime. Taip pat pakalbėsiu apie skaidrumo ir atskaitomumo iniciatyvas bei pateiksiu tam tikras rekomendacijas. Pirmiausia, tai skaitmeninėme pasaulyje visuomeniai e, tenka tokios pat grėsmės kaip ir vyriausybėm bei privačiam sektoriui verslui, bet visuomenė, paprasti žmonės turi daug mažiau priemonių savo saugumui apsaugoti. Mes savo tyrimuose išaiškinome dešimt galimų grėsmių. E, tokia E, kompiuterinių atakų e, atakose naudojama ne tik programinė, bet ir atitinkama techninė įranga, pavyzdžiui, įsikišimo stebėsenos priemonės. Ir mūsų e, studija parodė, kad e, tokio sekimo ir įsikišimo poveikis gali būti labai didelis, o tam naudojamos techninės priemonės pačios paprasčiausios. Net paprasčiausios priemonės gali e, iš kitos pusės leisti apsaugoti e, duomenis ir informaciją. Ši e, sėkimo, įsikišimo ir apsaugos nuo to problema yra visapusiška ir turime e, pabandyti iš visų pusių ją pažiūrėti ir nebūtinai tos problemos visuomet yra susiję su eksportu. Uh Kalbant apie mm, tuos mm, kompiuterinius hakerius, tai mes pastebėjome, kad jie kartais labai krypti, dažnai labai kryptingai ir labai nuosekliai vykdo savo atakas. Kalbant apie tokių įsikišimo E, technologijų ir jų naudojimo poveikį, e, tai jisai gali būti pats įvairiausias e, ir taip pat susijęs su tam tikra finansinė našta, su, su tam tikrais finansiniais kaštais. Saugumo vertinimas ir visi su tuo susiję dalykai visuomet pakankamai brangiai kainuoja. Be to, e, tokių grėsmių, e, sprendim, tokių grėsmių šalinimas turi ir tam tikrą socialinį poveikį. For government compromise in the past. They're therefore frequently avoided by civil society. Actors. Excuse me. I think uh, you are too fast. Interpreters cannot follow you. I'm sorry. So you I'm should, you should be slower. Okay, thank you. My, I'm, my apologies, I'm sorry. Beyond chilling effects, impacts can include emotional and psychological. Taigi, tarp pasiekmių gali būti ir taip pat ir emocinis smurtas. Pavyzdžiui, vienas, buvo vienas atvejis, kuomet vienas asmo pamatė, jog buvo įsidrauta jų Skype programą ir tai reiškia, kad tikrai na, įvertino kaip labai emociškai paveikų dalyką, nes tikrai pažydžia labai asmens privatumą. Citizen Lab neseniai pastebėjo specialią ataką prieš Sirijos žiniasklaidos žiniasklaidos grupę, kuri kritikuoja ISIS. Ir ta, toje atako, ta ataka buvo siekiama nustatyti, kur tiksliai yra fiziškai tie žmonės ir Italijos vertėjai rodė, kad susidūrė su problemomis, nes kalbėtojai kalba tikrai per greitai ir vertėjams yra na, labai sunku spėti. Tikimės kalbėtojai atkreipti dėmesį šį kartą. Galiausiai pasakytina, kad tokios atakos taip pat gali paveikti ir aukas ir tose vietose, kurios gali atrodyti saugios. Nes stebėjimas toksai ir šnipinėjimas gali padėti nustatyti aukas, kurios yra už to režimo sienų. Dėl to dažnai dažnai kalbam apie diasporą. O diaspora dažnai labai aktyviai dalyvauja žmogaus teisų judėjimuose. Tačiau pastebėta, jog technologijos labai dažnai naudojamos stebėti e, žmonės, kurie išvyko iš šalies ir jiems pakengti. Tarsi jie vis dar būtų šalyje. Pavyzdžiui, tai buvo daitas tibetiečiais. Šiaurės Amerikoje Darmsalos organizacijos nariai buvo nuolat puolėmi. Taip pat pastebėta ir su Etijopija ir Bahreinu panašus atvejai. Tačiau yra ir daugiau panašių atvejų, apie kurias nežinome. Ir kokie veiksniai čia ypač svarbus yra. Kol kas labai sunku yra įvertinti visas priemonės, kurios bus naudojamos stebėti tokius asmenis žmogaus teisų organizacijos taip pat na, gali nurodyti, na, žmogaus teisų organizacijom labai sunku surinkti informaciją. Labai svarbus klausimas taip pat yra ir technologijų perpardavimas ir perkelimas. Nes dažnai tokia technologija yra perkama per tarpininkus. Reikės daugiau informacijos apie tokius prekybos modelius, kad būtų užtikrintas geresnis atskaitomumas. Galiausiai, kas labiausiai yra pažeidžiami? Žinome, kad pažeidžiamas yra pilietinė visuomenė ir e, reikia tikrai imtis daugiau veiksmų apsaugoti jos nuo tokių atakų matome, kad e, vis sunkiau apsaugoti nuo žmogaus teisų pažeidimo kibernetinėje erdvėje. Reikia surinkti daugiau informacijos apie tai, kokia žala yra daroma. Taip pat reikia bendrai dirbti šią srityje ir kartu nusitų duomenis, tačiau taip pat ir nepamiršti au, au, e, pa, pa, paveiktų žmonių aukų, atako aukų konfidencialumo. ir e, reikia suteikti žmonėms taip pat ir politinę paramą ir užtikrinti apsaugą žmonėms, kurie susiduria su tokiams atakomis. Reikia aiškiai pabrėžti, kad negalima plėtinės visuomenės atstovų pulti kibėtimis priemonėmis. Ir e, kalbama taip pat apie jungtinių tautų žmogaus teisės sistemą, reikia parengti naujų dokumentų, kurie leistų imtis daugiau veiksmų, kurie padėtų kovoti su problemų šioje srityje. Situacija yra labai prasta. Tad e, reikia užtikrinti, kad e, saugumo priemonės būtų prieinamos visiems vartotojams, net ir turintiems e, nelabai galingas techninės priemonės. Taip pat reikia užtikrinti, kad verslas, nu, verslas vykdydamas savo verslo modelius, nepažeistų domino apsaugos įstatymų ir reklamoje, naudoms reklamos priemonės, neskeltų pavojus vartotojams. Ir reikia, kad verslas suprastų ir perimtų gerąją praktiką ir užtikrintų saugumą savo srityje. Taip pat reikia kurti naujas saugos priemonės. Reikia toliau bendarbiauti su, su mokslininkų bendruomenė, kurie užtikrintų geresnę apsaugą. Taip pat reikia turėti galvoje, kad daug tokių tyrimų yra skirti tenkinti viešą interesą ir jį remti. Ačiū. Dėkoju. Labai atsiprašome už šitos trikdžius, taip pat pirmininkė atsiprašo ir, var, ir vertėjų dėl jiems kilusių problemų. Pirmininkė sako, kad galbūt čia mano kaltė, nes apribojau kalbėtis 8 minutėm, o visi turi daug ką pasakyti. Be to vieni pranešėjai labiau yra patyrę naudotis vertimų negu kiti. Tai kad taip pat reikia turėti galvoje, tad pirmininkė dėkoja vertėjams už jų pastangas. Toliau, paskutinis mūsų pranešėjas, ponas Pilsmičevski iš Vokietijos žmogus teisės apsaugos tarnybos. Labai ačiū. Kalbėsiu vokiškai, kad jau yra tokia galimybė, tačiau galbūt vėliau persi prie anglų kalbos. Vis tik e, šioje srityje anglų kalba yra įprasta kalbėti, bet, na, man patogiau kalbėti vokiškai. Aš norėčiau pasakyti, kad e, labai įdomių dalykų išgirdau prieš tai per diskusiją dėl eksporto kontrolės. Tikrai, tikrai prašy buvo labai įdomus. Ir matome, kad Beje, pastebėjau, kad, kad dabar, kai kalbame apie žmogaus teisės, e, klausytojų gerokai sumažėjo. Tad tikiuosi, kad tai yra dėl to, kad vyksta kiti renginiai, o ne dėl to, kad na, mūsų klausimas netrodo toks aktualus klausytojams. Dabar per mūsų diskusiją jau girdime daug sutarimo, kad tikrai labai svarbu yra žmogaus teisės. Jas tai tai galvoja kalbant apie saugumą ir informacinės technologijas. Ir e, norėčiau kiek atliepti ir tai, kas buvo pasakyta per pirmąją diskusiją. Vienas Kristianas, ponas Kristianas Hoiser pasisakė labai na, originaliai. Jis kalbėjo apie technologijas ir prisiminiau šiek tiek pačias tamsiausias 20 amžiaus momentus, kuomet buvo manoma, kad technologijos yra svarbiausias dalykas ir niekas nežiūrėjo žmogaus teisės plėtodami technologijas. Toliau ponas Nardėjas labai įdomiai pasisakė. Viena tu suprantu jo poziciją, tačiau norėčiau pažiūrėti iš kitos pusės. Norėčiau pateikti keletą pavyzdžių apie tai, pavyzdžiui, ką Human Rights Watch, man organizacija pastaruosius metais e, pastebėjo kai dar tik prasidėjo Arabijų pavasaris ir žlugo Mubarako režimas. Mūsų komanda buvo Kairė ir ten mes aptikome laišką iš Vokietijos technologijų įmonės. Jie Mubarakui siūlėsi stebėti disidentus. Iš mes tame laiške rašė, kad štai turite problemą, turite maištininkų, o mes galime užtikrinti, kad tą problemą pavyks išspręsti. Po to Sisi režimas viešai kėlė šį klausimą ir viešai kalbėjo apie europinių technologijų pirkimą, nes europinės technologijos yra labai efektyvios. Sisi vyriausybė po Tienmeno įvykių įvykdė pačias žiauriasias žudinės, viešas žudinės. Nes tiesiog e, policija, kariuomenė dėl patino apsikimo priemonėmis sugebėjo na, sunaikinti opoziciją, pasimti opoziciją į kalėjimą. Ir e, nepaisant to, jie ir toliau bando įgyti europinės technologijas. Kitas pavyzdys - Sirija. 11 metai. Europos valstybė narė užtikrino, kad, kad Asado režimas nebegautų technologijų ir buvo stabdyta tik 15 metais eksportas. Tačiau panašu, kad slapta technologijas vis dar toliau gabenamos yra į Siriją. Ir vėlgi yra žmogaus teisė aktyvistas, vadinami į kalėjimą. būtent e, aktyvistai nustatomi naudojant toks technologijas, grasinama jų šeimoms, jie išvaromi šalies. Toliau Etijopija. Etijopija tai šalis, kur europinės technologijos yra panaudojamos labai gudriai ir labai plačiai. 13 metų kovo mėnesį mes paskelbėme ataskaitą, kurioje nurodėme, kaip opozicija, disidentai ir žurnalistai yra persekiojami naudojant Europoje sukurtas tiekimo technologijas. Jie atsiduria kalėjimuose arba iš viso dingsta be žinios, jie kankinami, jie žudomi. Ir būtent panaudojamos tokios europinės technologijos. Disidentai taip pat stebimi net ir užsienyje, pavyzdžiui, Norvegijoje pabėgėliai E, Pabėgęs disidentas Norvegijoje gali kalbėti apie opoziciją, gali plėtoti Etijopijos opozicijos e, judėjimo klausimus ir Norvegijoje jo vis tiek yra pasiklausomas ir stebimas. Ir tuomet spaudžiama jo šeima, jo giminė Etijopijoje. Jiems yra grasinama, kad būtų paveiktas tas disidentas ir kad jis būtų priverstas, na, kad būtų priverstas nebesnaudoti žodžio laisvę, nebekalbėti. Taigi tokios technologijos mums nežinant gali įvairiai veikti. Pavyzdžiui, technologijos gali būti panaudojamas taip, kad be žmogaus žinios įjungtų jų telefono kamerą arba mikrofoną ir asmo nieko nepastebi. Technologijos tikrai yra labai, labai ištobulintos ir jau jas yra patekusios į blogas rankas. Toliau. Tad e, mes sunku yra suprasti tai, ką sakė kurie pranešėjai. Na, viena vertus taip, tikrai pažanga yra svarbu. Niekas nenori prieštrauti pažangai. Tačiau ne bet kokią kainą. Negalime tam paukoti žmogaus teisių. O taip vyksta tais atvejais, kuriuos ką tik pristačiau. Tad ponas Hoišyvas sako, kad jubilizacija kovoja su žmogaus, tai kova su už žmogaus teisės, tačiau, na, jo pasakymai tikrai yra labai labai abejotini. Toliau ponas Nordėjus. Tikrai galiu geriau suprasti, ką jis pasakė, tas ekonominis interesus, nes visi mes turime interesų. Augimas visiems svarbu, konkurencija visiems svarbu, darbo vietos visiems svarbu, bet vėlgi yra tam ribos. Ir jeigu rimtai pažiūrėsite tai, ką dabar aš jums papasakojau, o aš tikiuosi, kad į tai bus pažiūrėta rimtai, tai tikrai pačios verslo įmonės neprieštaraus eksporto kontrolė ir pačios, e, pačios save reguliuos netgi. Pačios tokios įmonės turėtų skambinti ministerijai klausti, ar tikrai galiu eksportuoti tokią technologiją o galbūt negerai, galbūt reikia reglamentuoti griežčiau mano technologijas. Nes tai, tai yra svarbus klausimas. Konkurencingumas yra svarbu, tai vienas dalykas. Tačiau kita vertus, na, šios technologijų plėtra už Europos Sąjungos ribų turi kitų labai svarbių aspektų. Žinoma, nenorime, kad padėtis Europai taptų labai neparanki, tačiau reikia vis tik priimti ES lygių tam tikrus teisės aktus, nuostatas, kurios padėtų užtikrinti konkursingumą. Labai ačiū. Labai ačiū, ponė Čelski. Dabar steiksiu žodį mūsų nariams. Keli paprašė žodžio. Ir po to išorės tiksmų tarnybai steiksiu žodį. Taip pat dėja Europos komisijos atstovo nebėra. Tiksliau, Europos komisija nustatė nepasakyti. Bet yra išlis, Europos išlis tikslumo tarnyba. Taigi, ponas Vaitanas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Michalskė. Manau, kad jūs esate visiškai teisus. Labai pastebėjote gerų dalykų. Pavyzdžiui, taikliai pastebėjote, kad štai mūsų sesijoje jau, jau yra mažiau klausytojų. Na, galbūt nebūtinai dėl to, jog e, niekam neįdomus šis klausimas, žmogaus teisėjo klausimas vis tik pabrėžtina tai, kad e, šį klausimą reikia stebėti platesnėme kontekste. Juk e, išgirdome tikrai labai įvairių nuomonių prieš tai, tačiau panašu, kad tik trūksta valios imtis veiksmų. Nes informacijos yra labai daug ir tas informacijos yra per daug. Gal prieš keletą metų būtų buvę įmanoma apie tai diskutuoti optimistiškiau, nes tuomet tos techninės galimybės ir galimybės teisiškai panaudoti tas technologijas buvo, na, vertinamos optimistiškiau. Bet pasakytina, kad tikrai Strasbūrė esame nekartą kalbėję šio klausimu. Ir, ir iš kitų kolegų girdėjome, kad stabilumas yra labai svarbus dalykas. Ir reikia turėti stabilę poziciją dėl šių klausimų. Tai tikrai svarbu diskutuoti šio klausimu, tačiau turėti galvoje taip pat ir bendrą tarptautinės prekybos kontekstą, taip pat eksporto kontrolės klausimą. Ir tikrai, tikrai reikia turint galvoje kontekstą, tuomet galima būtų žengti pirmin, sprendžiant šios klausimus. Tačiau taip pat labai svarbu yra, kad ir pramonė užsimtų pati šių klausimų pramonės sektorius. Europa turi tikrai gerai apspręsti, ką darysime toliau. Nes negalima apsimesti, jog na, viskas tvarkoje. Išgirdome įvairių pavyzdžių, įvairių problemų, kokios yra pasaulyje. Ir štai taip pat ir Europoje buvo didelių problemų, pavyzdžiui, Šarlį Abdo ataka. Tikrai tai kelia įvairių klausimų. Pasitaiko tikrai atveju reikia taip galvoje platesnį kontekstą tik Europą. Ačiū. Dėkojame. Toliau ponė Lapilar. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems prelegentam už įdomias prezentacijas. Turėčiau klausimą poniai Knojer. Jūs minėjote, kaip autokratiniai režimai naudojasi šiomis technologijomis. Ir Europos Sąjungoje, ko gero, Mums reikia labai aiškios informacijos apie tai, kokia situacija yra kiekvienoje iš minėtų jūsų šalių. Ir uh, turime uh, užtikrinti, kad technologijos, kai kurios iš tų technologijų nepatektų tokiems režimams, nepatektų iš ES arba iš ES įsikūrusių įmonių norėčiau paklausti, kaip žiūrėtumėt į tokio sąrašo um, galimybę. Gaila, kad nebėra prekybos generalinio direktorato atstovo iš komisijos. Norėjau jų paklausti, kai kalbame apie žmogaus teisės, kokias technologijas turėtume drausti eksportuoti, o kokias ne. Ir to neužtenka. Turėtume taip pat pasižiūrėti, kur bus tos technologijos eksportuojamos, kad galėtume aiškiai įvertinti demokratijos lygį tose eksporto paskirties šalise. Toliau e, minėjote kad yra žmogaus teisų gynėjai ir įvairios organizacijos, kurias reikia saugoti, apsaugoti ir tam būtų galima panaudoti ir galimybę mokytis, gauti tam tikrų žinių. Taigi norėčiau paklausti, kokias konkrečiai žinias turėjote omeny Ir norėčiau paklausti, ar yra kokia nors paklausa mokymų tokių technologijų srityje. O dabar norėčiau paklausti, ar turite informacijos apie mm, tai, kaip buvo piknaudžiaujama tokios e, įrangos eksportų, kokios įmonės e, e, piknaudžiavo tuo ir kokios įmonės tokią technologiją eksportavo nevalstybinėms įmonėms. 11 ar 12 metais man skambino įmonė, kur yra Bavarijoje, tai mano gimtasis e, regionas, kuri e, sekimo įranga e, Sirijoje pardavė. Ar, ar tokią įrangą, pažiūrėjau, galėtume parduoti demokratiniai Sirijos opozicijai? Ar, ar yra tokia rinka mm, eksporto opo, režimo opozicijoms rinka? Dėkui toliau, ponė Kvistut Kvaul. Labai atsiprašau, kad netinkamai ištariu jūsų pavardę. Atsiprašau, sako parlamentarė, aš neatsakinga už savo vardą ir pavardę, nes mm, tėvai man davė vardą, o mm, aš nešioju vyro pavardę. Dėkui visiems kalbėtojams. Norėjau paklausti štai ko. Šiandien buvo nemažai kalbama apie eksporto kontrolę. Sakoma, kad kontroliuojant eksportą, griežtinant kontrolę, e, tada nebegalime eksportuoti patų, pačių moderniausių technologijų ir tuo būdu mes prarandame konkurencinėje kovoje su kitomis pasaulio šalimis, kurios tokias technologijas eksportuoja. Bet jei žinome, kas naudosis tomis eksportuotomis technologijomis, kam jos bus eksportuotos, tai galbūt tada galime e, realiau viską reguliuoti. eksportas, eksporto reglamentavimas ir žmogaus teisės. Nelabai suprantu, kodėl čia žmogaus teisės naina į antrą planą. Mes su ponė Šarka esame Tarptautinės prekybos komiteto pilna teisės narės. Ir šiandien e, žmogaus teisų pakomitetyje svarstome šios klausimus, nes manome, kad tarptautinė prekyba turi būti neatsiejama nuo žmogaus teisų apsaugos. Ir norėčiau paklausti visų kalbėtojų, nepriklausomai nuo eksporto kontrolės, ką be eksporto kontrolės ES galėtų dar padaryti e, šioje srityje. Kad siektume, kad būtų labiau ginamos žmogaus teisės autokratiniuose režimuose. norėčiau paklausti e, e, kalbėtojų, koks jų pagrindinis požiūris, koks, ko, kokie jiem yra pagrind, koks jiem yra pagrindinis žmogaus teisų aspektas visame šiame kontekste. Ponas Bašyr, ponė pirmininkė, aš irgi neatsakau už savo uh, vardą ir pavardę, juos gavau iš tėvų ir tai yra vienas iš vardų, kurios turėjo ir pranašas Muhamedas. Ir tai reiškia geros žinios nešėjas. Taigi esu pilnai patenkintas savo vardu. Jungtinėje karalystėje, Mančesteryje bandžiau E, savo pasą per skaitmeninės, skaitmeninius nuskaitimo įtaisus e, praleisti, bet e, man nepavyko to padaryti. Ir tiesiog turėjau eiti per įprastinį patikros kanalą. Aš pasisakau prieš masinę stebėseną ir masinį uh, profiliavimą. Vėlgi, Mančesteryje buvau sustabdytas, apklausiamas keletą valandų. Supratau, kad mm, tai buvo padaryta dėl terorizmo grėsmės, nieko prieš tą apklausinėjimą, apklausą neturiu, bet aš pasisakau prieš tokį masinį žmonių apklausinėjama. Reiktų kryptingiau dirbti. Netaip seniai buvau Pakistane, Bešame, kur vyko baisi, baisus išpolis ir ypač daug vaikų žuvo. Pakistano saugumo pajėgos galėjo, sugebėjo išsiaiškinti, kad tas išpolis vyko vadovaujant afganistaniečiams. Ir pavyko išaiškinti, kad tie afganistaniečiai e, buvo tie savanoriai, savižudžiai, kurie toje mokykloje ir susprogo kartu su bombomis. E, toje mokykloje E, e, račija dingo e, politinės partijos dalis narių ir jų šeimos apie jau apie dviejus metus apie e, savo tokius šeimos narius nieko nežino. E, manoma, kad jie suimti saugumo tarnybų, bet daugiau informacijos apie jos nėra. Ir čia norėčiau pono Peidžį ypač paklausti, kad kai eksportuojame stebėseno įra, stebėsenos įrangą, tai aišku, kai jinai naudojama sekti e, teroristus ir užkirsti kelią jų išpoliams, tai yra gerai, bet uh, jei ta įranga naudojama blogais tikslais, kaip jūs uh, parduodant tokią sekimo įrangą, teisę, tai galite įsitikinti, kad jinai iš tiesų ir vėliau teisė tai yra naudojama. Ar turite galimybę e, tuo įsitikinti? Dėkui. Toliau išorės veiksmų tarnybai suteiksiu žodį, o po to mūsų prelegentai galės atsakyti į patiktus klausimus ir komentarus. Taigi, išorės veiksmų tarnyba. Dėkui. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tokio svarbaus klausimo surengimą skaitmeninių sėkimo ir įsikišimo sistemų poveikis žmogaus teisėms yra labai svarbus. E, Europos Sąjunga <clears throat> turi veiksmų planą žmogaus teisų apsaugos rytyje ir e, gairės susiję e, e su išaiškos laisvę buvo patvirtintos ir norėčiau paminėti svarbiausius tų gairių principus. Pirmiausia, teisė į išraiškos laisvę, į privatumą, į asmens duomenų apsaugą. Visos tos teisės gali nukentėti dėl neteisėto e, sėkimo, dėl asmens duomenų perėmimo ypač kai tas vyksta masiniu mastu. Taigi valstybės turi užtikrinti, e, kad tokia surinkta informacija būtų apdorojama e, pagal e, tarptautinius įsipareigojimus ir Europos Sąjungos teisę. Privatumo apsauga taip pat apima ir kreipimasi į trečiasias šalis, kad jų atitinkami teisės aktai e, susijęs su asmens domenų apsauga atitiktų tarptautinę teisę. Mes e, taip pat pasisakome už keitimąsi gerąją praktiką, už tokio keitimosi e, skatinimą ir kad asmens domenų rinkimas būtų atliekamas laikantis įstatymų, būtų užtikrinti tinkami stebėsenos ir kontrolės mechanizmai tokiam duomenų rinkimui. Patvirtinus tas gairias, e, galiu pasakyti, kad vykstant e, dvišaliams dialogams su 18 e, trečiųjų šalių mes e, kreipiamės mm, į trečiasią šalis, kad jos atsižvelgtų į tas gairias, kad jos būtų įtrauktos į galimus susitarimus. Taip pat mes pasisakome už žmogaus teisų apsaugą internetu. E, Europos Sąjunga taip pat e, remia tarptautinės pastangas siekiant užtikrinti išraiškos laisvę ir privatumą internetu. Interneto valdymo forumas ir netrukus bus e, pasaulinis, e, pateikta pasaulinė informacijos visuomenės apžvalga. ES e, išorės veiksmų tarnyba ir komisija dalyvavo e, daugia šalime susitarime San Paulė ir buvo pabrėžta, kad asociacijų išraiškos ir privatumo, išraiškos laisvė ir privatumo apsauga taip pat ir interneto priemonėmis turi būti užtikrinta, o dabar išorės veiksmų tarnyba rengia kibernetinės diplomatijos išvadas, kurių svarstymas tarybos darbo grupėje yra e, baigiamajame etape ir pabrėžiama, kad Europos Sąjunga ir valstybės narės turi siekti, kad tarptautinėje kibernetinėje erdvėje būtų ginamos ir užtikrinamos tokios teisės. Mes taip pat sukūrėme neformalę tarptarnybinę išraškos laisvės darbo grupę, kuri susijusi su asmens duomenų apsaugos klausimais ir kuri planuoja dirbti 15 metais. Buvo įvairūs renginiai e, skirti šiai temai 22 rugsėjo EBPO renginys, e, ten pilietinės visuomenės atstovai atkreipė dėmesį, e, kad labai svarbu e, neužmiršti, kokį poveikį neteisėtas sėkimas gali turėti žmogaus teisių apsaugos aspektams. 14 metais buvo ES forumas e, skirtas statistiniai informacijai, masiniai stebėsenai ir privatumo teisėms ir tikimės, kad ateityje e, turėsime atitinkamą platformą šiems klausimams. O dabar rengiamas naujas veiksmų planas žmogaus teisų srityje, kuris atsižvelgs į pačią naujausią situaciją. Dėkui. Muchísimas gracias. Eh, y ahora por dos minutos más o menos. Labai ačiū. Dabar žodį suteiksiu mūsų svečiams maždaug po porą minučių kiekvienam ir pirmą žodį suteiksiu ponui Larų. Ačiū. Pastabos. Pirmas klausimas buvo toks. Koks yra ryšys tarp žmogaus teisių ir technologijų ir technologijų eksporto? Ne vien tik tai valstybėms. Taip dabar visos valstybės privalo skatinti ekonomijų technologijų sklaidą, tai skatina ūkio augimą. Tačiau, ir tai svarbiu, dar svarbiau, e, tą reikia daryti visiškai gerbent žmogaus teisės visų žmonių esančių valstybėje. Bet kalbant apie žmogaus teisų universalumą, tai valstybės privalo e, gerbti, saugoti žmogaus teisės visame pasaulyje. Tam yra žmogaus teisų deklaracija, hartija. Tad kalbam apie visų, e, tai yra atsakomybė už visus piliečius. Tai svarbu, kalbant ir apie eksporto licencijas. Kitas klausimas - įmonių atsakomybė. Ir čia, aišku, galima pasižiūrėti įvairias mūsų rekomendacijas, Džono Rogi, kuris domėjosi konkrečiai E, įmonių atsakomybę ir žmogaus teisėmis. Tai yra labai svarbu, e, nes įmonės kaip visuomenės nariai irgi e, turi atitinkamų įgaliojimų ir atsakomybės. Ir labai svarbu tą parodyti. Tad ne vien tik tai valstybės turi stebėti eksportą, bet ir įmonės, jos irgi turėtų vadovautis aiškiais standartais, kam pardavinėja, eksportuoja, kokios, kokiai paskirčiai. Ir baigsiu. Ne vienas nekalbėjo apie tai, ką tai suponuoja mums kiekvienam individualiai. Tai svarbus klausimas. Mes negalim leisti, kad būtų pažeidinėjamos žmogaus teisės pasaulyje ir e, nes tai, nes tai tiesiogiai veikia mus visus. Ir vėlgi dabar, jeigu, sakykime, kalbama apie technologijų eksportą, technologijų, kurių paskirtis gera, tačiau jeigu jomis bus pažeidinėjamos žmogaus teisės, tai, tai nepriimtina, nes tai pakirs mūsų pačių demokratinius standartus. Tad saugumo klausimas nesikerta su žmogaus teisėmis. Mes kalbam apie procedūrinius dalykius, kaip užtikrinti saugumą e, kartu. E, ir tai neprieštarauja žmogaus teisėms, nes e, tik stipri demokratija gali užsitikrinti stiprų saugumą. Labai ačiū. Pirmiausia, ačiū už klausimus. Kalba ponia Knoer. Norėčiau atsakyti į keletą klausimų ponios Stalfor ir kitų. Ar ES gali daryti tam tikrą poveikį, gali daryti įtaką tam, kaip naudojamasi technologijomis, ar, ar tas naudojimasis dera su žmogaus teisų gerbimu. Mes kalbėjom apie eksporto kontrolę, stebė, kartu sėkimo stebėjimo e, technologijas, tai yra svarbus dalykas, tačiau tai svarbu ir Europos parlamentui kai kalbam apie priekybą ir žmogaus teisės, kad a, a, būtent apie tą sąveiką būtų kalbama reikėtų dėmesį sutelkti ne vien tik tai į eksporto kontrolę, ar manyti, kad eksporto kontrole išspręsimas. Aišku, galima sudarinėti įvairius e, sąrašus, diferencijuoti e, eksportuojamų prekių e, kategorijas, bet reikia iš tikrųjų mąstyti ir apie mūsų poveikį. ES ne vien eksportuoja priekes ir technologijas, ES eksportuoja kartu ir demokratinės vertybės, teisės, standartus. Taip galima pasakyti. Tad iš tikrųjų ga, yra potencialas daryti įtaką šiems procesams. O e, to poveikio stipraus nepadarysi tokioms valstybėms kaip Kinija, Iranas, būtų nerealistiška tikėtis. Bet ES gali daryti rimtą įtaką tiesiog savo pačios teritorijoje, kaiminėse, kaimininėse valstybėse. Ir aš tikrai manau, kad ES tą gali daryti, pasinaudodama ne vien tik tai eksporto kontrole, bet kartu ir užmėgsdama e, kitus ryšius, sakykime, pasinaudodama e, kaiminystės politikos priemonėmis ir svertais. Ir manyčiau, kad e, reikėtų žvelgti ne vien tik tai į technologinį klausimo aspektą, bet kartu svarstyti, kaip skaitmeninėmis technologijomis galime naudotis e, skaitmeninėje visuomenėje ir kartu skatinant atsakomybę. Ta proga norėčiau pasakyti, kai dabar, kai žiūrima, kiek kiek e, interneto e, tai yra paslaugų yra tam tikrose valstybėse ir kiek naudotojų e, internetu yra. Ir matyti, kad interneto tinklas plečiasi, didėja daugelie pasaulio šalių. Ir tuose šalyse, kur skaitmeninės technologijos plėtojasi, tai vėlgi tada e, priimami sprendimai dėl tam tikros ar cenzūros, ar, ar atviresnės, e, demokratiškesnės prieigos. Antai pasižiūrėjus į Europos kaiminystės politikos valstybės, tai jų atžvilgių mes turėtume e, aiškiai atsijėti, tas, atskirti tas valstybės, kuriuose būtent uh, E, procesai galėtų pasiteisinti. Ačiū. Dabar e, dėl pardavimų nevalstybinėms įmonėms. Čia aišku pačios įmonės sprendžia, jeigu jos mano, kad jos gali pardavinėti savo technologijas nevyriausybinėms institucijoms, tai yra jų prerogatyva. Ta, da, tai daroma vėlgi, sakykime, skuriant infrastruktūras ar, O jei, sakykime, koks oligarkas nori pirkti tam tikrą programinę įrangą ar tam tikrą mobilių, mobilėje, mm, tam tikrą stotį, tam, kad būtų galima pasiklausyti, tai techninių požiūrių tikrai negalima užkirsti tokių pardavimų. Tai tiesiog individualūs sprendimai. Be to, kai kurios įmonės e, pareiškė komentarų, aš paminėjau Italijos e, įmonę, kuri pareiškė, kad ji nepardavinėja savo technologijų represiniams režimams, bet matom priešingą vis dėlto situaciją, kad jų programos pasiekia Kazakstaną ir panašiai. Dėl pono Bašyro minčių. Taip, yra tam tikrų pateisinamų priežasčių naudoti sekimo e, stebėjimo technologijas. Antai Jungtinės karalystės, Vokietijos technologijos e, šiaip jau pardavinėjamos Bahreino e, saugumo tarnyboms. Jos pažadėjo tai yra naudotis, tai yra šiuo atveju vėlgi nedavė pažadų, kad naudosis tomis technologijomis vien Bahreinė, kadangi tos technologijos automatiškai peržengia valstybių ribas. Tad e, dabar eksportuojant mm, technologijas, e, iš tikrųjų galima labiau imtis represinių priemonių. Antai Kazakstane E, galima kalbėti apie tokius atvejus, kad jeigu eksportuojamos technologijos, tai ta, toje valstybėje vis daugiau įmamasi e, represinių priemonių. Galutiniai vartotojai ir mm, žmogaus teisų padėtis, kartu e, teisinė sistema šioje šalyje turėtų būti įvertinta iš tikrųjų prieš eksportuojant. Toliau kita prelegentė. Dabar kokia paklausa yra e, mokymo, kalbant apie techn, skaitmeninių technologijų saugumą. Tai iš tikrųjų pirmiausia reikėtų suvokti, kad e, kalbam apie rimtą problemą ir pilietinės visuomenės organizacijos puikiai išmano padėtį. O čia labai svarbus dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį kad reikėtų remti mokymą, švietimą ir tą reikėtų numatyti ilgainiui. Ne, čia negalima kalbėti apie tokių vienkartinius veiksmus, nes skaitmeninis saugumas iš tikrųjų labai platis rytis, techninių požiūrių sudėtingas rytis, tad vėlgi mokymus reikėtų renkti turint ilgalaikę perspektyvą ir turbūt tą būtų galima daryti įtraukiant pilietinės visuomenės atstovus, tiesiog ugdant skaitmeninę kultūrą, komunikacijų platformas, kuriant, kurias kartu įtraukiamus e, saugumo priemonės. Dabar klausimas dėl įrangos pardavinėjimo tam tikrom šalims ir kaip tą galima kontroliuoti. Aš jau trumpai apie tai užsiminiau manyčiau, labai svarbus žingsnis tai užmėgsti dialogą su įmonėmis, dialogą, per kurį būtų galima kalbėti apie tai, kas įmanoma ir kas iš jų būtų reikalaujama. Tai vėlgi įvertinant dabartinius, dabartinius kontraktus, e, tiesiog nustatyti, kas yra įmanoma, kiek įmanoma užtikrinti skaidrumą E, toje paskirstimo gandrinėje ir kalbant kartu apie tai, kokius reikalavimus būtų galima numatyti. Ačiū. Labai ačiū, ponė Makiun. Toliau ponas Michalskis, prašom dvi minutės. Kalbėsiu labai trumpai. Ačiū, kad suteikėt žodį. Atsakysiu į klausimą apie tai, ar yra kokia alternatyvinė priemonė eksporto kontrolėms. Taip, dabar buvo kalbama apie gairės, tačiau gairė, gairės nėra privalomo pobūdžio. Eksporto kontrolė gal ir ne pats ele, elegantiškiausias būdas spręsti problemą, tačiau tai vienintelis toks labai svarbus būdas ir mes turėtume į klausimą žiūrėti pragmatiškai. Mes turėtume kuo greičiau užtikrinti e, tiesiog e, saugumą. Tai yra vienintelė tokia veiksmingiausia priemonė. O dabar dėl pono sekumi ar kritiškai esu nusiteikęs taip, galiu pasakyti kai kada taip, šiaip visada reikia kritiškai žiūrėti į savo veiklą, nes mes šiaip jau dirbam su įvairiais subjektais, įvairiomis aplinkybėmis. Ir aš tą jau sakiau nuo pat pradžios. Sakiau, kad dėja, dėja, tačiau eksporto kontrolės pats pati veiksmingiausia kol kas priemonė. Ponas Baširas pakalbėjo apie jautrų klausimą, e, e, tokį kaip skaitmeninį stebėjimą teroristų ir ar turistų, sakykime, ir kartu piknaudžiavimą būtent stebėjimo priemonėmis tam tikrais atvejais. Manyčiau, būtų galima priboti rausti tam tikrą eksportą, o dėl Pakistano saugumo tarnybų veiksmų, e, e, ar jos naudojasi, naudojasi tokiamis technologijomis, stebėdamos talib, talibų veiksmus. Bet kita vertus, visai talibų veikla šiaip jau nėra e, internetinė. Paskutinė pastaba. Paminėjau dar kai ką paminėti dabar tų gairių principai tikrai yra rimtas žingsnis į priekį. Todėl labai svarbios tos gairės visoms ES politikoms sritims, kurios susijusioms su būtent eksportu. Tad iš ties iniciatyva labai svarbi. Pone Schakė. Labai ačiū ponė pirmininkė, ačiū prelegentams, ačiū, kad jūs taip ištvėrėt tokius ilgus e, klausimus. Iš tikrųjų įdomių pasiūlymų buvo pateikta, išgirdom puikių vertinimų. Saugumas ir priekybos interesai ir žmogaus teisės negali būti atskirtos, tai jos turi eiti petys petin. Tad iš tikrųjų kalbam apie skaidrumą, atskaitomybę ir kartu e, iš tikrųjų yra nemažai e, grėsmių, jeigu, kurių būtų, jeigu mes neužpildytume teisinio spragų. Ne tai, kad čia mes trukdytume dabar moksliniams tyrimams, ne taip, kad vėlgi vėl leistumėmės į užkodavimo karus, crypto wars, bet e, dabar siekdami e, didesnio kibernetinės erdvės kartu užtikrindami žmogaus teisės, tai, e, tai yra labai svarbus dalykas. Ir dabar norėčiau pakviesti ponę Pukami ir kitus ekspertus, ekspertus iš Chaos Computer grupės, kad prisidėtumėt prie ES teisės aktų rengimo, tiesiog atsižvelgia, kad būtų atsižvelgiama į pačias naujausias technologijos naujoves. Mes turėtume tiksliau, tik, būti tikslesnės, žvelgdami į dabartinius susitarimus, turėtume daryti pažangą turėtume kelti standartų kartelę, siekti daugia šalių susitarimų, nes neturėtume mąstyti, kad mūsų sprendimai yra vieninteliai, mes turėtume iš tikrųjų imtis pačių pažangiausių teisėkūros aktų. Kai kas kalbėjot apie savi e, reglamentavimą, tačiau reikėtų atsargiai elgtis, nes e, ne, nedaug yra įmonių, kurios turi gerą reputaciją šioje srityje O šiaip jau daug įmonių, kurios susijusios su šių klausimų, iš tikrųjų netaiko savo savireglamentavimo. Tad savireglamentavimas nėra tinkamiausias sprendimas. Taip dabar mes mm, šiaip jau tą reikėt, apie tą reikėtų mąstyti, kalbant apie mūsų vidaus politiką. Bet dabar buvo pasakyta mintis, esą, kad masinis stebėjimas kertasi su žmogaus teisėmis, į tą turėtume atsižvelgti. Mes turėtume nustatyti standartus, tai buvo pasakyta ir čia atsakysiu kolegiai hotelyviai. Mes nustatom standartus dėl to, kokios turėtų būti telekomunikacijų sistemos nustatom šiaip jau tam tikrus reikalavimus telekomunikacijų bendrovėms E, ir e, tam tikrų stebėjimo atvejų sąlygas nustatinėjom. Toliau klausimas, kas sprendžia dėl to, kas teisėta. Tas klausimas yra labai svarbus. Dabar žiūrint į standartus, tai mes iš tikrųjų kalbam apie labai sudėtingą kontekstą e, ir todėl mes turėtume kurti ES e, standartus tam, kad nebūtų galima šiaip jau naudojantis technologijomis šnipinėti piliečių, e, žurnalistų ar mūsų įmonių, kurios ten dirba vienoje ar kitoje šnipinėjančioje valstybei. Tad e, į tą klausimą turėsime mm, pasižiūrėti ir kartu suvokti, kam pardavinėjamos technologijos ir kas ten vyksta. Taip, iš tikrųjų daug poslinkių vyko trečiosiuose šalyse, e, technologijos joms pardavinėjamos, tačiau neklausima, kaip iš iki galo, kaip tos technologijos panaudojamos prieš tų šalių piliečius, tad mes turėtume įvertinti rinką, tiesiog kalbėdami apie savo technologijų ekspertus eksportą. Dabar mm, ES ir Arabų lygos ketinimų protokolas mane domina. Mes turėtume vengti to, kad viena vertus turėtume e, geras gairės, su kuriomis dabar dirba išorės tarnyba, ir kita vertus vėlgi, e, kad pasirodytų tokie e, konkursų Tai yra pasiūlymų konkursai, kuriuos skelbia arabų valstybės tam, kad dalyvautų e, prasižengiančios su taisyklėmis Europos bendrovės. Tad mums reikėtų ambicingos tikrai darbo atverkės, ES turi vadovauti, tam tikrais atvejais tai gali būti sunku, tačiau mes iš tikrųjų kalbam apie didesnės svarbiausias vertybės, kurios kartais yra didesnės už ekonominės vertybės. Mes turėtume laikytis holistinio bendro integruoto požiūrio ir kartu stebėti, kaip e, koks poveikis daromas žmogaus teisėms e, taip sparčiai besivystant technologijoms. Labai ačiū. Labai ačiū ponės Hakė. Tikiuosi, kad jūsų pranešimas iš tikrųjų prisidės prie tolimesnio procesų. Deja, DG Connect organizacijos atstovo šiandien negali, ne, negalėjo dalyvauti, nes jie turi dalyvauti kituose renginiuose. norėčiau padėkoti e, mokymo generalinio direktorato atstovui, e, komisijos generalinio direktorato atstovui. E, jis sutiko atvykti, bet kita vertus dėja, kad kito generalinio direktorato atstovų, kurie tiesiogiai kūruoja žmogaus teisės, nėra. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes esam čia, kadangi klausimas mums rūpi. Komisija turės atsakyti į žodinį klausimą, kurį pateiks jūsų parlamentas. Klausimas būtent apie tai ir tai mums rūpi. Taip dabar komunikatas. Tai vėlgi žmogaus teisės e, yra kaip sąlyga mm, sudarant eksporto sutartis Čia dabar buvo nemažai klausimų pateikta. Eksporto kontrolė yra viena priemonių. Jeigu mes žinom, kad yra valstybė, kuri nesilaiko tam tikrų standartų, turim kitų priemonių, tokių kaip sankcijus pagal sutarties atitinkamą straipsnį ir turim iš tikrųjų nemažai priemonių. Dabar e, komisijos priekybos direktoratas, e, kai jis, e, jo išorės politika, šio, šiame kontekste, aišku, mes atidžiai stebėsim jūsų diskusijas. Pirmininkė. Toliau. Dabar matau kitas e, svečias, kitas prelegentas, e, jungtinių e, JAV ambasadorius, kalbės vėlgi Šiaurės Korejos ir kitais klausimais.